Colleagues, can I bring the... Mėly kolegos, norėčiau pradėti transporto komiteto posėdžio posėdį. Turime darbo tvarkės projektą, taigi pradžioje klausiu, ar priimtinas yra darbo tvarkės projektas, ar galime jį patvirtinti. Jeigu taip, puiku, dėkoju. Dabar gegužės 31 ir birželio 1 dienos protokolų, posėdžių protokolų tvirtinimai. Ar galime patvirtinti tuos protokolus? Ačiū. Prieš perinant prie ponios Jensen pranešimo apie pažangesias transporto sistemas, norėčiau pasveikinti lankytojų grupę. Iš Olandijos pono Vandalen partijos kolegos atvyko pas mus šiandien į posėdį. Sveiki atvykę. atvykę Tikiuosi, tikiuosi mūsų diskusijos jums pasirodys įdomios, naudingos, visuomet labai malonu matyti lankytojų transporto komiteto posėdžiuose. Ponas Vandalenas ir jo grupė nėra išimtis, taigi dėkoju, kad apsilankėte, tikiuosi, kad jums patiks. Kitas darbo tvarkės punktas yra ponios Jensen pranešimas pažang, pažangiosios ausmos transporto sistemos pakeitimų svarstymas. Pone Jensen, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Labai greitai pristatysiu pakeitimus, nes pakeitimų nėra labai daug. Na, o tie pakeitimai, kurie buvo pateikti, man nėra priimtini. Yra du pakeitimai, kuriuos pateikė kolegos prancūzai tiesiog atspindintys e, prancūzų problemas, pavyzdžiui, eko sistemos Prancūzijoje. Tai nebūtų saveikio sistemos su naujosiamis pažangiosiomis sistemomis nelabai suderinamos. Ponas Rikė e, lyg rodo, kad ketina atsimti tą pakeitimą. Tačiau tai, kas buvo investuota Prancūzijoje, kažin ar tai bus įmanoma susijęti su pažangiosiamis naujosiamis technologijomis. Ir tas tekstas, dėl kurios sutarėme su taryba, galbūt nėra labai aiškus, šiek tiek miglotas, bet komisija patikino, kad problemų nekils Prancūzijai konkrečiai. Taigi, atsižvelgiant į šį faktą, tikiuosi, kad rytoj galėsime balsuoti be tų dviejų pakeitimų. Tikiuosi, galbūt ponė, ponas Rikė sureaguos Na, aš siūlyčiau nepritarti tiems dviems pakeitimams. Toks mano pasiūlymas būtų, tokia rekomendacija. Na, o mes galbūt tą klausimą galėsime išspręsti, išsiaiškinti viską ir toliau kurti pažangiasias transporto sistemas. Dėkoju. Ačiū. Pone Tikau nori pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pareikšti tą pačią nuomonę, kaip ir mūsų pranešėja kolegė Jansen. Buvo daug dirbama, kad kompromisas būtų pasiektas. Tad manau, kad turėtume balsuoti prieš tuos abu pakeitimus. Būtų puiku, jeigu jie būtų atsimti ir būtų galima šį siūlymų paketą priimti. Jis yra būtinas. Dėkuoju. Ačiū. Ponas Rikė. Merci, monsieur le président. Uh, ačiū, ponė pirmininkė. No, no, no. Kaip žinote, jeigu išeina salės darbuotojai, kavos nebegausite. Ponas reikia, ačiū, e, ponė pirmininkė. Aš tik tiesų ketinu atsimti tuos pakeitimus. Kaip sakė mūsų kolegė Anna, tie pakeitimai yra susiję su tuo tokiu dviprasmiškumu. Visą tai komisija išaiškino žodžiu buvo pasakyta, kad bus atsižvelgta viską, kas padaryta, tai nebus kažkokia vieninga sistema primesta iš viršaus apačioms. Tiesiog yra paaiškinta, kad bus galima integruoti ją ir kitas egzistuojančias sistemas, tad tuo būdu, ponė pirmininkė, savo pakeitimus aš atsimu dėkui. Tai iš, norėdamas padaryti didžiulį malonumą pranešėjai juos atsimu. Much, Dominic. Ačiū Dominikai. Komisijos vardu, ponas Paki, Thank you. Thank you, Mr. Chairman. I mean, I can... Ačiū, ponė pirmininkė, aš tik tai galiu patvirtinti, kad veikiančios sistemos gali būti visiškai integruojamos į ekosistemas. Egzistuoja veiksmų planas. Na ir pirmoji formuluotė nebuvo labai aiški, apgalėstauju dėl to, dabar viskas išspręsta, tai rūpintis nerimauti nelieka pagrindo. Ačiū, ponė Jensin, norite dar kažką pridurti? kaip ir viskas buvo pasakyta, dėkoju Dominikai, kad atsėmėte pakeitimus, dėl to mūsų gyvenimas supaprastės, taps paprastesnis rytoj, kai teks balsuoti. Na ir po to Liepos mėnesį balsuosime plenarinėme posėdėje dėl šio pranešimo. Puiku, dėkoju. Toliau darbo tvarkyje yra mano parengtas pranešimas. Dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų. Nėra irgi pakeitimų svarstymas numatytas. Komiteto nariai tikriausiai prisimena, kad yra vienas iš pranešimų, kuriam kurį kartais vis vienas iš tų pranešimų, kurį patikite renkti komiteto pirmininkui, kai nieks nenori jo renkti. Taigi aš stengiausi ir parengiau tą pranešimą jums. Na, o direktyva, kur yra keičiama, koreguojama ir siūlomas reglamentas jau yra taikomas krovinių ir keliaivių vežimui jūra pagal antros straipsnio A dalį. Kalba eina apie e, keliones, kurios iš dalies arba visiškai vyksta jūroje. Na, šiame kontekste reiktų pažymėti, kad komisija yra įsipareigojusi parengti uostų sąrašą, uh, kuriems bus taikoma ši direktyva, kadangi sprendimas dėl uostų sąrašo yra priimamas pagal komitologijos procedūrą, parlamentas irgi yra įtraukiamas, jo, jo vaidmo sustiprėja tvirtinant šį sąrašą, jeigu bus patvirtinti deleguotų aktų pakeitimai. Buvo šiokių tai, tokių problemėlių dėl statistinių duomenų rinkimo. Uh, kadangi tai yra papildoma administracinė našta. Tačiau reglamentas reikalauja tokios informacijos, kuri ir taip jau iš esmės yra renkama nacionalinių statistinių institucijų. Taigi panašu, kad čia problemų neturėtų kilti, neturėtų atsirasti papildomų administracinių darbų, nes tas darbas ir taip jau yra atliekamas nacionalinių vyriausybių. Vienas pakeitimas buvo pasiūlytas ponios Tikau. Ir tas pakeitimas, mano manimu, jo siūloma formuluotė jau atsispindi pranešime. Ir kiek suprantu, ponė Tikau maloniai sutiko atsimti savo pakeitimą. Dabar pakeitimai dėl deleguotų aktų, jeigu jau bus patvirtinti, tai yra mano pakeitimai, uh, Tokiu būdu parlamentas įgaus svaresnį žodį dėl, nus, dėl, dėl sprendimo, kurie uostai turėtų būti įtraukiami į sąrašą. Kadangi šis sprendimas yra priimamas pagal komitologijos procedūrą, taigi aš siūlyčiau pritarti mano pateiktiems pakeitimams tam, kad parlamento pozicija sustiprėtų per e, komitologijos procedūrą arba deleguotosius aktus, kaip jie dabar vadinasi ateityje juos siūloma taip vadinti. Taigi tiek galėčiau pasakyti ponas Kūn, ponė Tikau ir Maisner. Taigi ponas Kūn, pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau labai padėkoti už puikiai atliktą darbą. Juk svarbu pasirūpinti, kad statistiniai duomenys uh, dėl prekių ir keliaivių transporto ES būtų renkami. Tai yra šankstinė sąlyga, norint pasirūpinti tinkamu transportu. Na ir jums pavyko užtikrinti kad daugiau informacijos bus renkama Europoje apie pervežamus krovinius ir keleivius nuo uostų iki iškrovimo, saveikumo, visi elementai. Ir tokios tikrai duomenų bazės mums labai reikia. Na, o su šia direktyva ta duomenų bazė ir bus gaunama. 18 valstybių narių jau renka tokius duomenys ir aš manau, kad tai yra puikus atspirties taškas. Žinoma, norime pasirūpinti, kad visos valstybės rinktų tokius duomenys ir yra dar penkios, kurios. Na, yra penkios, kurios e, neturi prieigos prie jūros, taigi jiems informacijos apie uostus kaip ir nereikia teikti. Uh, Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui ypatingai, nes ypatingai dėl to, kad jisai palėtė komitologijos procedūrą, deleguotosius aktus. Tai kad, kad, tai, kad mes galėtumėme siūlyti pakeitimus, tai yra labai svarbu, nes parlamentas suteikia tam tikrus įgaliojimus komisijai, bet mes savo ruoštų galime komisijos darbą koreguoti siūlyti pakeitimus, taigi tie pakeitimai mums yra labai svarbus. Aš pritariu visiems aštuoniems pakeitimams ir dėkoju poniai Tikau, kad jie, poniai Tikau, kad jie atsėmė savo pakeitimą. Ačiū ponia Kun, ponia Tikau. Foarte pe scurt, întrucât... Labai trumpai. Kadangi ponas pranešės Simpson patikri, patikino mane, kad mano pakeitimas jau yra ir taip apimtas teksto, tad man belieka savo pakeitimą tik atsiimti. Dėkoju. Labai ačiū, ponė Maisner. Ačiū, ponė pirmininkė. Gana dažnai, kai mes suteikiame pranešimą renkti pirmininkui, dažnai ne pačią įdomiausią temą jam skiriame. Bet tai nereiškia, kad tas pranešimas nėra svarbus rinkti valstybių statistiką yra nepaprastai svarbu. Ir ponas Simpsonas gana aiškiai pasakė, kodėl tai yra reikalinga. Iš esmės, šiuo pranešimu turinio nepakeisime, tik sustiprinsime, e, tik pademonstruosime sustiprintą savo teisės. Taigi mes iš esmės sutinkame su jūsų pranešimu. Labai ačiū, jūs labai malonus, ponia Lichtenberger. <laughs> Ja, herzlichen Dank. Ich will mich ja als Binnen... Dėkoju. Nenorėčiau pernelyg kištis į jūrų transporto sritį, tačiau yra vienas svarbus dalykas, kurį žinau dėl kitų statistinių duomenų. Suprantama, labai daug reikia tam, kad būtų galima planuoti transportą Nes jeigu 2010-aisiais gausime 2008-ųjų statistinius duomenys, nebus efektyvios analizės. Ir antra, dėl komitologijos, dėl duomenų kokybės, dėl greičio, kurio perdodami duomenys. Ne viskas yra tvarko ir manyčiau, kad reikėtų visą tai pabrėžti, nes skaityti statistinius duomenys dar nieko nereiškia. Tie duomenys apima laikotarpį buvusi prieš kurį laiką ir dėl to jie tampa nebe ypač patikimi. Pirmininkas, jūs teisi. Labai teisingai pastebėjot, kad reikia pagreitinti procedūrą e, per komitologiją. Dabar komisijos vardu ponas Mūrau. Gotcha, yeah. uh, you, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų aš esu amerinis. Manau, kad Europos komisija sutinka su visais aštuoniais pakeitimais. Taip pat mes džiaugiamės, kad atsiimtas devintasis pakeitimas. Mes e, kalbame apie duomenų rinkimą ir galiu su pasididžiavimu pastebėti, kad kitą savaitę paskelbsime pirmosius 2009 metų rezultatus. Ačiū. Matai, Jėva, jūs du sakinius pasakot ir viskas labai greitai pradeda veikti. Labai ačiū, ponė Meninė, e, už komisijos pozicijos pristatymą. Žinote, kokie yra terminai. Rytoj komitete balsuojame, o plenarnėme posėdėje rugsėjai numatyta balsuoti. Ar visiems tinka toks tvarkarštis? Labai ačiū, labai ačiū už malonius žodžius. Aš esu tikrai dėkingas jums. Toliau. Naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų normos e, pranešimą rengia Oldrich Vlasak. Prisimenate turbūt, kad praeis iki atidėjome šio pranešimo svarstymą, nes pono Vlasak nebuvo posėdė, o dabar jis yra čia ir žodį suteiksiu jam. Dámy a pánové, pane předsedo. Ponios ir ponai, gerbiamas pirmininkė, norėčiau pasakyti keletą žodžių apie šią labai svarbę temą. Dėl šios temos kilo labai daug diskusijų ir išgirdome daug pasiūlymų. Aš šią temą bandau pažvelgti iš transporto perspektyvos. Iš esmės e, bandžiau e, palikti aplinkosaugos klausimus Envi komitetui, neliečiau jų čia. Norėjau, kad komisijos pasiūlymas taptų šiek tiek racionalesnis ir kad būtų atsižvelgta į dabartinę krizę ir finansų galimybės e, automobilių pramonėje. Aš e, turėjau labai daug diskusijų su vyriausiais kolegomis, ekspertų centrais, mokslinio tyrimų institutais. Taip pat palaikiau glaudų ryšį su šešėliniais pranešėjais ir aš norėčiau jiems padėkoti. Pirmiausia, Ricard, Bešonui, Sterks, Kamerūnui ir Wells už tai, kad taip produktyviai galėjome bendradarbiauti. Manau, kad toks pasirinktas požiūris yra teisingas ir mes juo turėtume vadovautis formuodami savo poziciją, nors ir ne visada mūsų nuomonės visiškai sutampa. Mūsų nuomonė pagrindinis skirtumas buvo tas, kad aš norėjau būti realistas ir racionalus um, politikas, o mano kolegos um, turėjo labai daug ambicijų išsikėlę, tuo mūsų nuomonėse išsiskyrė. Čia pateikėme visą eilę kompromisų, kurie iš tiesų atspindi mūsų konsensusą tarpusavio ir tikiuosi, kad jūs galėsite tam pritarti. Manau, kad yra svarbu šį dokumentą patvirtinti kad mes galėtume duoti labai aišku ir konkretų ženklą aplinkosaugos komitetui. Kokiusgi kompromisus čia siūlome? Visų pirma, kompromisas dėl 176 gramų kilometrui. Mes norėtume, kad terminas būtų nukeltas iki 2014 metų ir labai norėtume, kad būtų taikomas lankstesnis sankcionavimo mechanizmas už pažeidimus. Taigi tai yra pirmasis kompromisas. O antrajame kompromise yra kalbama apie 135 gramus CO2 vienam kilometrui. Sakoma, kad tokia riba turi būti nustatyta 2022 metais. O trečiasis kompromisas sumažina baudas nuo 120 eurų iki 95 eurų. Taip mes suderintume šias nuostatas su kita direktyva, kurioje kalbama apie keleivinės transporto priemonės. Aš nemanau, kad galima lengvus automobilius diskriminuoti lyginant su kitais. Ketvirtame kompromise yra kalbama apie tai, kaip bus panaudotos įplaukos gaunamos iš baudų ir e, kaip jas būtų galima panaudoti naujovėms e, finansuoti ir moksliniams tyrimams remti. Paskutinis kompromisas, kompromisas E, dėje nesusilaukė visų frakcijų paramos. Jame yra kalbama apie greičio pribojimus ir galvojant apie pažangius reglamentus, reikėtų šį elementą įvesti tik atlikus poveikio vertinimą. Tada mes galėtume pirmiau pakeisti Europos e, steigimo sutarties 92 straipsnio 6 punktą, kuriame kalba apie šį elementą. Taigi tokie mūsų kompromisai. Aš norėčiau dabar pasiūlyti, kad balsuotume e, už grupės pakeitimų iš karto ir nereikėtų išskirti pavienių punktų, kurie tik apsunkintų mūsų darbą. Noriu dar kartą padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Dėkoju pirmininkui už tai, kad pasitikėjote manimi ir leidote man parengti šią nuomonę. Dėkoju mūsų sekretariato darbuotojui Matthew Brown už puikų bendradarbiavimą. Dar kartą norėčiau akcentuoti, kad aš siekiu kompromisų. Todėl reikia pripažinti, kad ne visi jų šimtų procentų atitinka mano nuomonę. Todėl balsuojant aš dėl kai kurių kompromisų susilaikysiu. Ačiū. Ačiū ponė Vlasakai už šį pranešimą. Toliau ponas Rykiai iš EPP. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Vlasak už atliktą darbą ir už kompromisų siekimą. Jis priėmė ir tokius kompromisus, kurie jo nuomonė nebuvo patys geriausi, tik vidutiniškai jam tiko. Taigi jis dadėjo visas pastangas, kad buvo tų kompromisų pasiekta ir kad jie būtų sėkmingi. Manau, kad sprendimas, kurį turim priimti, yra spren... E, labai svarbus, nes kalbame apie aplinkosaugos ir pramonės klausimus. Tad šiame pranešime teko įvertinti abu aspektus aplinkosaugos, kai siekiama sumažinti iš metalų kiekį, e, kai siekiama numatyti privalomas taisyklės ir nuostatas pramoniai ne visada gal tinkančias taisyklės. Ir buvo stengiamasi palengvinti kitą vertus pramoniai reikalus, kalbant ypač apie automobilių pramonę. Buvo pateikta daug prane, pakeitimų apie 170 regisi, kurie buvo tikrai labai įvairūs, nes jie apėmė visą spektrą siūlymų nuo ekologiškiausio iki ekonomiškiausio. Buvo kilęs pavojus, kad nebus priimtas joks pakeitimas, nes joks nebus gavęs reikiamos balsų daugumos. Nuomoniai tai nebūtų geriausias dalykas, o aš manau, kad šią temą mūsų komiteto nuomonė yra labai svarbus dalykas. Na, visi, taip kaip sako prancūzai, šiek tiek savo vyną praskėdė, kitaip sakant, į savo idėjas įsileido kitų idėjų. Ir tai galbūt ir nėra tas dokumentas, kuris šimtų procentų atitinka kiekvieno iš mūsų lūkesčius, tačiau tai yra bendras dokumentas, dėl kurio galėjome visi susitarti ir tai yra svarbiausia. Reikia pasakyti, kad pramoniai tas konkurencingumo kiekis yra būtinas dalykas krizės kontekste yra labai svarbu mūsų ekonomiką paremti. Norėčiau pasakyti, kad mano frakcija remia visus kompromisinius pasiūlymus, kurie buvo pateikti. Buvo pateikta ir kitų pakeitimų, kurie leidžia šiek tiek patikslinti tą dokumentą. Dėl dalies iš jų bus balsuojama atskirai, bet aš manau, kad kompromisiniai siūlymai sulauks balsų daugumos ir manome, kad mūsų nuomonė bus subalansuota ir kad tiks ir taip pat ir mūsų kolegoms iš aplinkos saugus komiteto. Ačiū. Dėkuoju. Ačiū labai, ponė Vajon, socialistų demokratų vardu. Dėkoju pranešėjai, ponui Vlasakui, visiems šiandienams pranešėjams. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad ši nuomonė yra labai svarbi kuri rodė, kad per pastarąsias keletą savaičių daug kalbėjome su įvairiomis susijusiamis šalimis ir reikėjo pasiekti labai svarbių, svarbių kompromisų, kad rytoj balsavimai būtų sklandus. Mums, mūsų frakcijai, man asmeniškai tai yra labai svarbus dokumentas ir aš manau, kad reikia išlikti ambicing, ambicingiems, ypatingai kalbant apie ilgalaikį tikslą mažinant CO2 emisijas. Man asmeniškai du faktai yra labai svarbus pirmiausia, lengvasvorių automobilių eismas viena vertus auga, kita vertus emisijų kiekis auga tokiais mastais, kurie viršyje bet kokių kitų transporto priemonių išmetama CO2. Taigi labai svarbus yra kompromisas, kurį paminėjo pranešėjas, atidėti tai dviejams metams, 130 5 gramai. Tikslas iki 2022 metų, tai jau yra didžiulė nuolaida. Na, o mes transporto komite, komitete esame tie, kurie balsuosime pirmieji, po to balsuos kiti komitetai. Taigi turėsime nusiųsti labai aišku signalą ir aš labai džiaugiuosi, kad mes jau na, bent pabandėme, nepaisant visų skirtingų nuomonių ir iškeltų problemų, uh, E, per pastarąsias keletą savaičių automobilių pramonės, kad mes vis tiek sugebėjome pasiekti tuos kompromisus. Na, o dabar turime siekti trumpalaikio tikslo 175 gramai, tačiau bendrai kalbant, kompromisas yra geras, mums primtinas. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti Mano frakcija norėtų numatyti 120 nuobaudą 120 už viršitą gramą ir taip pat e, greičio ribo, ribo, ribotuvai. Aš žinau, kad tai irgi labai jautrus klausimas, jis buvo keltas. Uh, bet vis tiek daug statistinių duomenų turime. Nežinau, ar tai yra pats geriausias būdas pasitelktais duomenimis, bet e, greičio ribotuvų panaudojimas e, lengvasvoriams automobiliams, tai aišku sumažintų CO2 emisijas e, gan smarkiai, tačiau kita vertus, pradedant kalbėti apie eismo saugumą, šis veiksnys irgi yra labai svarbus, kurio irgi nereiktų pamiršti. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą ir aš tikiuosi, kad rytoj balsavimo rezultatai bus labai pozityvūs ir įrodysime, kad mes tikrai susirūpinę dėl savo aplinkos. Ir norėtumėme, kad net automobilių pramonė, kuri susidarė su tokiamis pačiamis problemomis e, finansinė, ekonominė krize, kad jie suprastų, jog jų vaidmuo mažinant CO2 emisijas yra labai svarbus. Dėkoju. You, Ačiū, ponė Tajam. Ponė Fejam, atsiprašau, sako pirmininkas. Ponas Terksas pasisakys liberalų vardu. Auka. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Vlasak už atliktą darbą. Jis tikrai daug diskutavo su, kolegim, su kolegomis, vyko pasikeitimas nuomonėmis, lyginame vieni kitų išreikštas pozicijas ir sulaukėme serijos kompromiso siūlymų, kurie mums tiko. Komisijos siūlymas buvo pateiktas pačiu laiku E, kai dėl keleivinių automobilių, manyčiau, taip pat turime imtis darbo. Tiksliau, jau dirbome šiuo klausimu, tad dabar turime galvoti apie lengvuosius komercinius e, automobilius. Pats laikas yra tai padaryti. Svarbu, kad teršalų numatytas kiekis mažėtų. A, kompromisui galime pritarti. 175 gramai nuo 2010 metų yra puikus kompromisas. Džiaugiuosi, kad mūsų siūlymas, kurį pateikė Alde, siūlymas, kad būtų galima pratesti dviejus metus įsigaliojimo laikotarpį, e, džiaugiuosi, kad atsispindi kompromise. Galiausiai po diskusijų su automobilių gamintojais konstatavau, kad jie dirba tam tikrais ciklais. Nuo 2012 prasideda kitas ciklas. Tad ta data, dėl kurios buvo apsispręsta, man atrodo pakankamai logiška. Tačiau turime išreikšti savo poziciją aiškiai ir 135 gramai tas tikslas turi būti išlaikytas. Pritariu tam kompromisui, kur yra patikslinama, kam turi pasitarma, pasitarnauti lėšos surinktos iš baudų. Aišku, baudos neturėtų būti tokios pat kaip paprastiems automobiliams. E, kai dėl greičio ribojimo, man atrodo, tai nėra gera mintis e, leisti patiems pasirinkti tokią galimybę, nes vienos šalis e, siūlys vieno tipo automobilius, tuo tarpu kai kitos kitus. Tad mačiau, kad tiek automobilių gamintojams, tiek vartotojams geriau reikėtų išlaikyti vieningą rinką. Susitarėme dėl principo, kurio laikomės ir viskas, arba nesitarėme ir nesilaikom. Aš manau, kad viskas būtų aišku. E, jeigu pasakytume, kad na, darykit taip, kaip norit, tai vienoje šalyje bus sąmoningai vertintas šitas sprendimas ir siūlymas, kitoje ne. Aš pritariu. Ponios Fažon pakeitimui. Regis yra šimtasis, kur kalbam apie 120 km, taip? pritariu tam pakeitimui, tačiau nenoriu pritarti pačiam kompromisui. Pranešėjas pateikė siūlymą dėl tų vadinamųjų multistage automobilių. E, na, o grupavimas man netrodo geras dalykas. Jeigu sumaišytume automobilius tai nebūtų naudingas sprendimas. Manau, kad automobiliai turi būti skirstomi kategorijomis ir pagal atskiras kategorijas turėtų būti primami sprendimai. Priešingų atveju atsirastų nesažiningos konkurencijos galimybė. Ir bendrai, imant, kaip sakė ponia Fargon, reikėtų, jog transporto komitetas pareikštų aiškę poziciją, kad jie žinotų kiti. Svarbu atsižvelgti aplinkosaugos aspektą, tačiau tuo metu turime parodyti, kad esame realistais, kad kai kalbame apie pramonės reikalus. Ir jeigu mes pratesime tą, e, tu, tuos tikslus ilgam laikotarpiui, tuo būdu mes parodysime, kad siūlymų išklausėme, prieimėm juos domėn, o aplinkosaugos komitetas tuomet galės pritarti mūsų siūlomiems dalykams. Klausimas, kurį iš pradžių iškėlė automobilio pramonė siekia daugiau negu buvo sutarta mūsų kompromisuose. Galima dar diskutuoti toliau, tačiau man atrodo, kad kompromisas yra labai ambicingas, tebe išlieka tie 135 gramai kilometrui, kaip siūlė komisija iki 2022 metų. Man atrodo realistiškas kompromisas. Ačiū. Dėkoju ponai Sterksui, žaliųjų vardu ponė Lichtenberger. Ačiū. Kaip tikriausiai jūs įsivaizduojate, man neprimtinas yra kompromisas. Žalieji nebuvo pakviesti į dėrybas. Buvo pasiektas susitarimo dėl šiokių tokių sumažinimų, bet ambicingo siek, tikslo nebuvo pasiekta. Aš manau, kad pranešimas pats dėja yra tik tai dar vienas pavyzdys, kai transporto komitetas stabdo reikalus. Jeigu pažvelgtumėme į naujas studijas, pamatytumėme, kad 135 gramai įmanoma jų pasiekti. 175 gramų pirmiausia, po to šiek tiek palaipsniui galima būtų pasiekti ir daugiau ir yra konkurencijos dėl lengvų automobilių veiklos rezultatų. Ir jeigu šalia to dar yra reikalaujama poveikio vertinimo studijos e, greičio ribotumams, tuomet viskas darosi labai neaišku. Nes kai yra mažesnis greitis, automobiliams, kroviniams automobiliams, tuomet žinome, kad tai yra saugumo prasme, aplinkosaugos prasme naudinga, jeigu yra įdėgiami greičio ribotuvai. Tačiau šioje automobilių klasėje dėje reikia pažymėti, kad dažnai jie turi labai nedaug laiko kelioniai ir uh, E, siuntiniai turi būti pristatomi labai greitai, jie visiškai ne, ne, nesilaiko polisių numa, numatytų reikalavimų ir taip toliau. Taigi dėl to, matyt, ši automobilių klasė taip ir auga, plečiasi. Taigi, jeigu dar dviejus metus lauksime, na, nežinau, kaip, kaip čia bus. Aš manau, kad įmanoma kažką padaryti ir, aišku, naudinga inovacijas įdėkti kuo galima vėliau, nes inovacijos yra brangios. Ir esmė ta, kad prarandama šiek tiek konkurencijos. Taigi mane iš principo pranešimas labai nuvilė ir kompromisiniai pakeitimai tikrai man nėra primtini. tas puling, ta pulingo idėja. Nu, automobilių pramonė yra ta pramonė, kuri labiausiai to vengia. Ir matyt, kad, matyt, kad tos veiksmingesnės, tie veiksmingesni automobiliai, ekologiškesni automobiliai nebus gaminami. Ir situacija yra visiškai aiški. Taigi pats požiūris nėra teisingas. palankiai vertinti šią automobilių klasę yra neteisinga. Pranešime ši klasė yra vertinama palankiai. Ir konkurencija gatvė, gatvėse, keliuose tarp įvairių automobilių klasių turi sustiprėti. Dabar panašu to bus siekiama vėliau. Na, o mes aplinkosaugos prasme darome žingsnį, žengėme žingsnį atgal. Automobilių pramonė pati nesureaguos, savanoriškai to jie nepadarys, jie reaguoja tik į spaudimą, bet kai yra daromas spaudimas, tada automobilių pramonė sureaguoja gan veiksmingai ir greitai. Taigi aš manau, kad mes neteisingai viską darome. Negaliu tikrai pritarti kompromisiniams pakeitimams. Na, bet galiausiai pažiūrėsime, E, galbūt tie e, greičio ribotuvai bus pasiūlyti per žodinį pakeitimą. Keliuose, apkrautuose keliuose dažnai pamatysite, kad jūs lenkia tokie automobiliai. Ir aš tikiuosi, kad dėl to ne, ne, neišauks nelaimingo atsitikimo atveju keliuose. Dėkoju, panas Alkadrai, Alkadrui. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai, kadangi kolegos svarbiausius dalykus jau pasakė. Pritariu, jog svarbu pasiekti kompromiso tam tikrais klausimais. Tai ir buvo padaryta dėl esminių dalykų, priešingų atveju nebūtų galimybės turėti šį tekslą. Kai dėl išmetalų ir grafiko dar reikia diskutuoti, kaip sakė ponas Terks. Mes nepritarėme dėl to, kad buvo, sumažin, buvo sumažintos baudos siūlomos. Man regis, kad komisija pateikė daug gerų siūlymų, reikėtų būtent jų ir laikytis. Norėčiau dar grįžti prie greičio ribotuvų. Aš taip pat nemanau, kad reikia tuos ribotuvus palikti vartotojų nuožiūrai, kad jie galėtų įsidėkti savanoriškai. Geriau jau reikėtų šią problemą sureguliuoti ES lygiu. Tai aišku ir toliau leidžia valstybėms narėms numatyti dar griežtesnius reikalavimus ir numatyti dar mažesnius greičius leistinus, negu e, leidžia važiuoti tas ribotuvas. Turim nepamiršti, kad su tuo aspektu yra susijęs aplinkosaugos klausimas. Visa tai yra ypatingai svarbu, nes kuo bus lėčiau važiuojama, tuo mažiau iš metalų atmosfera pateks. Taip pat saugumas keliuose yra svarbus dalykas. Tačiau, kaip žinia, e, nebūtinai tie automobiliai veža, kroviniai automobiliai veža tokio svorio, maksimalaus svorio krovinius ir jie, kai neveža maksimalaus svorio krovinių, e, važiuoja per nelį greitai. Tai yra problema, kurią reikia spręsti. Manau, kad dėl greičio ribotuvų dar turėtume padiskutuoti, pasitarti ir svarbu, kad transporto komitetas pasiūstų teisingą signalą mūsų kolegoms rytoj. Ačiū. Kolegė Maišner, prašau. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat trumpai. Liberalų pozicija jau buvo pareikšta, tą padarė kolegas Terks ir norėčiau pasakyti, kad sunku buvo siekti kompromiso ir pasiekti teisingos pusiausvyros tarp aplinkos saugos tikslų ir ekonomikos tikslų. Jūs žinote, kad e, transporto sektorius sukuria daug taršos. Automobilių pramonė turėtų reaguoti šią padėtį, imtis ją gerinti numatyti apribojimai padės to siekti. Manau, kad pasiekti kompromisai yra geri. Tai rodo, kad mes galime dirbti visi kartu ir pasiekti tokių lygių, kurie mums atrodo pasiekiami ir gyvendinami praktiškai. Žinau, kad sunku kolegom suprasti, kad yra šalių, kur greičių ribojimo nėra. Ir mums yra sunku paremti kolegas, kurie tuos ribotuvus siūlo. Tiesiog buvo siekiama kompromisu. O apskritai norėjau pridėti štai, ką aplinka yra labai svarbu, kad būtų įdėkta pažangaus transporto sistema. Nes tai reiškia, kad pagerės aplinkosaugos reikalai. Tai reiškia, kad bus galima sumažinti taršą atmosferoje. Visą tai yra ypač svarbus dalykai. Mano išvada, kalbant apie pranešimą, yra teigiama. Ir manau, kad prie aplinkos švaros tuo būdu mes prisidėsime. Dėkoju. Kolega Kun. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Vlasak Kompromisų dėka jam pavyko pasiekti siūlymų, juos pateiks transporto komitetas ir kurie yra realistiniai ir įgyvendintini praktikoje. Turime nepamiršti vieno dalyko. Du trečdaliai automobilių, lengvųjų automobilių, kurie važiuoja mūsų keliais priklauso mažoms ir vidutinėms įmonėms ar amatininkams trečdalis transporto įmonėms, kurie naudojami labai, kurios, kurios savo priemonės transporto naudoja labai tiksliai. Tad kalbame apie svarbų automobilių bloką. Jeigu norime sumažinti taršą, turime kalbėti apie e, naujus automobilių variklius, naujoviškus juos. Turime kalbėti apie dešimties metų automobilių gamybos ciklą. Turime būti realistais, nes ne, neverta priimti tokių nu, sprendimų, kurių esmė būtų, kad štai nuo rytojus įsigalioja tokios ar kitokios taisyklės, e, tiek ir tiek eurų sieks bauda ir panašiai. daug svarbiau laikytis nuoseklaus požiūrio. 222 gramai kilometrų tiek siekia komercinio automobilio e, iš metalų kiekis kilometrui. 2015 jis siek 175 gramus. 22 gramai CO2 100 km e, Tai yra kitas pateiktas skaičius ir nesunku paskaičiuoti, kokia ta tarša būtų. 2014-aisiais reikia pasiekti, kad 8 litrus automobilis vartotų 100 km. Vėliau tas kiekis sieks 6 litrus vidutiniškai. Tad jeigu atliktume skaičiavimus susijusius su CO2 mažėjimu, Pamatysime, kad žingsnis pirmin bus didžiulis, tad pastangos, man atrodo, yra e, geras dalykas, vertas tenktis yra. Dabar atsakymus turi rasti inžinieriai į šios klausimus. Jie turi pasiūlyti vidaus degimo variklių naujus modelius, naujoviškus modelius, gal kažkokiu dar svarbesnių siūlymų jie gali pateikti. Kai dėl smulkiųjų dalelių, dėl taršiųjų dalelių, svarbu taip pat tos klausimus kelti, kaip, kaip su jų gaminimusi naujos kartos varikliuose. Tai reiškia, kad nebus galima gaminti tokių smulkių dalelių filtrų kaip dabar, jeigu pilnas degimo procesas įvyks naujo tipo vidaus degimo varikliuose. Tuomet bus reikalingi, reikalinga daugiau kūro deginti. Tai štai su kokiais klausimais susidūrėme. Ar euro 5 turėtų pasikeisti euro 6? Tai štai toks klausimas būtų. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti pasakydama, kad 2007 metų pabaigoje Energetikos ir klimato kaitos paketas buvo patvirtintas ir to paketo svarbiausias klausimas buvo iškelti aiškius tikslus susijusius su teršalų mažinimu, kalbant apie pramonės rytį. Kitaip tariant, buvo kalbama apie tarš, prekybą taršos leidimais ir panašiai buvo kalbama ir apie kitas rytis, ypač apie tokius sektorius kaip būstas ar transportas. Tas faktas, kad ES jau tvirtai įsipareigojo ir numatė laikotarpių atitinkamus iki 2020 metų yra labai svarbus dalykas. Tai yra, sakyčiau, pradinis atskaitos taškas. Kad dėl kompromiso siūlymų. Manau, kad labai svarbu tą tekstą analizuoti viena vertus iš pasiūlos pusės Kitaip tariant, kaip mes turime pagerinti lengvuosius komercinius automobilius, tačiau turime nepamiršti kitos pusės, kito aspekto, būtent paklausą. Būtent dėl to aš pateikiau pakeitimų, kurių tikslas yra numatyti finansinį stimulą, kad būtų galima paskatinti e, labiau taršių senų automobilių keitimą naujesniais, kurie atitiktų mūsų pranešimo teksto dvasę. Kai dėl pasiūlos. Aišku, svarbu pasiūlyti naujoviškus automobilius, pagerinti juos technologiniu požiūriu, kad jie išmestų atmosferą mažiau taršos elementų. Gamintojai sako, kad jiems reikia septynių metų laikotarpio, tarpio Nuo tada, kai pirmą kartą paimamas į rankas pieštukas ir pradedamas piešti koncepcinis modelis, iki to laiko, kai automobilis pradedamas gaminti. Taigi dviejai metai praeina projektavimui, dizainui kurti ir paskui reikalingi dar penki metai, kad automobilį būtų galima gaminti ir rasti jam vietą rinkoje. Taigi aš manau, kad reikia numatyti aiškius konkrečius etapus kad būtų galima tus, to tikslo pasiekti, kad tie ambicingi tikslai ir būtų pasiekti. Aš asmeniškai nemanau, kad labai didelės baudos gamintojams būtų labai motivuojantis veiksnys. Taip pat galvoju, kad Europos parlamentas ir ES institucijos bendrai kalbant turėtų laikytis nuoseklaus požiūrio. Reikėtų, kad mūsų priimami teisės aktai dėrėtų su anksčiau priimtais teisės aktais, kur kalbama apie automobilių sektorių. Tikiuosi, kad tas rezultatas, kurio pasieksime, bus toks, kuris mums padės sumažinti taršą kuo greičiau Tačiau mūsų tikslas turi būti užsibrieštas ir pasiektas, o ne tik užsibrieštas. Norėčiau pasakyti, jog labai svarbu numatyti finansinį stimulą, kad paklausa didėtų, nes mes galime sulaukti labai gero teisėkuros dokumento, tačiau jeigu stimulo nenumatysime, jeigu nestimuliuosime paklausos tiems mažiau taršiems automobiliams, direktyva nepasieks savo tikslo. Norėčiau pasveikinti pranešėją ir šešėlinius pranešėjus už e, jų, da, norėčiau padėkoti jums už jų darbą, tekstas tikrai nėra lengvas, darbas atliktas didžiulis. Ponas Groš. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tema nelengva. Manau, kad čia du svarbus aspektus galima išvelgti, su kuriais visuomet sunku susidoroti. Pirmiausia, technologijos mes e, gauname skirtingą informaciją ir sunku yra įvertinti, kokia iš tikrųjų yra reali padėtis. Pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai turi ieškoti tam tikro auksinio vidurio, aukso vidurio. Tačiau matome, kad akivaizdžiai reikia aiškiai pasakyti, jeigu mes norime, kad būtų pasiekti tikslai, tai Turime pasakyti, kad privalome jų pasiekti, nes ir gana greitai, kitaip nieko nebus. Nes technologijos juda į priekį greičiau negu parlamento sprendimai. Antras dalykas - politinė valia. Turime aiškiai kalbėti, kai e, aptarinėjame sunkvežimius, lengvuosius, kom, lengvasis komersinės transporto priemonės ir panašiai E, visuometgi iš esmės turime galvoje automobilius ir e, tai yra tik tam tikra automobilių rušis. Jeigu norim sumažinti automobilių kiekį, jeigu norim, kad jų būtų mažiau, tai reikėmtis aiškių veiksmų. Matematiškai skaičiuojant, gal atrodo ir įmanoma pasiekti rezultatų, kuriuos numatome, bet ar politinės valios užteks? Aš e, Mane stebina tai, kad žmonės abejoja dėl greičio. Visigi žino, kad lėčiau vairuojant e, vyksta mažiau eismo nelaimių ir e, tarša mažėja. Daugumoje valstybių narių greičio privojimai egzistuoja, išskyrus porą. Svarbu rasti sprendimą politinėms problemams ir visos valstybės narys turi turėti greičio pribojimus. Nes Manau, kad politinės valios visose šalise užtenka greičių riboti. Aš nenoriu pirštų rodyti į vieną ar kitą valstybę ir sakyti, kad jūs netliekat savo namų darbų ir dėl to nesumažėja avarijų skaičius ir panašiai. Ir negalime reikalauti, kad jie greičio apribojimą įsivestų iš ES pusės. Bet perskaičiu šios dokumentus tiesiog vis dar išlieka tokia atvira problema. Ar reikia dar tokių galingų automobilių kaip uh, 200 arklio jėgų. Kam reikia to, taip greitai važiuojančių automobilių? Tai yra nereikalinga. Aš manau, kad reikia orientuotis kitą kryptimį technologijose. Galbūt automobilis turėtų būti lėtesnis, bet švaresnis. Taigi technologijas turime, politinės valios šiek tiek trūksta. Ir manau, kad technologijos ir politinė valia yra atitolsios viena nuo kitos. Realioji problema yra susijusi su tomis šalimis, kuriuose nėra greičio apribojimo. Ir paskutinis komentaras. Einant laikui, mm, automobiliai taps ekologiškesni, mažoms bendrovėms tai labai svarbu, labai svarbu tai ir Europai, e, kad galėtume išsiaiškinti, kas vyks mūsų pramonėje. Ar nebus taip, kad ateityje iš Kinijos viskas bus importuojama? nes jie nuspręs, kad e, jie gali užimti mūsų rinką. E, tai būtų labai negerai. Reikia politinės drąsos šiai problemai išspręsti. Dar trys kalbėtojai nori pasisakyti. Toliau ponas Bradburn. Thank you, Chairman. I just got, uh, I think, Polish on. Ačiū pirmininkė. Uh, lenkiškai išneka mano angliškam vertime. Tai dabar šiek tiek išsigandau. Bet e, grįžtu prie to, ką norėjau pasakyti nuo pradžių. Po to, ką šiandien girdėjau, e, supratau, kad kaip įprasta, tai, kas mūsų komitetui atrodo normalu, yra nerealistiška praktikoje. Pane Tikau savo pasisakymę kalbėjo apie tai, kas yra pasiekiama, kas yra realistiška, kas yra ne. Pažvelkime į paklausą ir pabandykime rasti sprendimus šioms problemams vadovaudomėsi paklausą. Sutinku su pono Plaseko pakeitimais ir man atrodo, kad iškyla pavojus atitolti nuo realybės. Kaip ponė Tikau sakė, esmė yra ta, kad prireikia septyniarių metų, kad naujas variklis nuo projekto taptų realybę. Iš projekto taptų realybę. O kągi mes darome, kad viskas vyktų greičiau? Nieko nėra, nedarome, nes niekur negalima padaryti. Tiesiog praktiškai taip yra. Todėl pasiekimus savo turėtume nustatyti realistiškesnius. Kitas dalykas, dėl kurio aš norėjau prisidėti prie šios diskusijos. Kai kurie amžini klausimai, pavyzdžiui, greičio ribojimas. Kiek aš žinau, pirmininkė, greičio apribojimai kai kur jau yra taikomi Bet ar nereiktų griežčiau riboti naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių? Jos gali gana greitai vairuoti, pavyzdžiui, greitkeliuose. Per trumpą laiką jos e, gali aplenkti kitus automobilius ir dėl to, manau, eismo nelaimių gali būti tik daugiau, tikrai nemažiau. Todėl aš prieštaraučiau tam greičio apribojimui ribotumams. Prie Birmingemo prieš keletą metų mačiau, kai buvo įvestos vadinamosios pažangios transporto sistemos. O vakar iš ryto pusė vienuolikos e, buvo dirbtinai nustatytas 60 mylių per valandą greičio apribojimas. Ir matėme, kad realiai važiuoti ten daugiau kaip 20 mylių per valandą nebuvo galima, nes transporto buvo per daug. Mano nuomonė yra labai daug švaistoma jėgų ir pastangų. Pirmininkė, grįžkime prie realybės. Pažiūrėkime, kas realiai gali būti padaryta pramonėje. Patarkime pramonininkams, ką jie gali daryti ir iš to judėkime į priekį. Tai turi būti mūsų atspirties taškas. Aš praeitą savaitę MC 6 M5 keliais važiavau ir labai ilgai man, e, mano kelionė užsitęsė. Aš siūlyčiau M6 įvesti e, mokestį, kelių mokestį, bet man važiuojant į Kardifą tai nepadėjo. Like Ponas Heins, sutinku su Bradburno Kūn ir Bitės e, komentarais, kai jie kalbėjo apie apie taršos mokestį. Aš manau, kad reikia būti realistais ir suderinti ekologinius ir komercinius interesus. ES visų pirma yra didelė darbdavė. Mes jau dabar prarandame daug rinkos dėl to, kad Kinija veržiasi. Turim didžiulę ekonominę krizę. Dėl jos daugelis mažų darbdavių bus išstumti iš rinkos, jeigu mes per griežtas baudas nustatysime. Mes turime išlikti aplinkosaugos kontrolės lyderiai. Mes turime kontroliuoti CO2 emisijas pasaulyje. Mes kol kas tai galime padaryti. Todėl priemonės numatytos šiame pranešime e, leidžia subalansuoti padėtį ir tai yra, manau, labai geros, geri pasiūlymai. Aš matau, kad nuo, e, yra labai gerų pasiūlymų dėl baudų sumažinimo. Pavyzdžiui, aš manau, kad neturim privertinėti įsiskolinti transporto sektoriaus. E, kai baudos yra uh, uždedamos, reikia žiūrėti, kad jos būtų išieškotos. Ir tie iš jų surinkti pinigai turi būti panaudoti technologijų kūrimui. Vienas iš mūsų tikslų uh, yra užtikrinti deramą kontrolę. Mes galim nustatyti labai daug įvairiausių baudų, bet tačiau praktiškai kaip kas gali būti padaryta kas pasirūpins įgyvendinimu. Aš sutinku su ponė Tikau, kai jis siūlė išimti iš apyvertos e, senus automobilius. Airijoje vienas iš protingų žingsnių buvo e, automobilių nurašymojo metalo laužo sistemos įvedimas. Tokiu būdu e, žmonės buvo skatinami atnaujinti, pirkti naujesnius automobilius ir tarša sumažėjo jeigu priimsime kompromisinius pakeitimus, tai mes pasieksime gana gerų rezultatų ir aš sveikinu pranešėjai atlikus tokį gerą darbą. Senda. Pone Jala Zende. Eh, Ačiū. Visi gavome informacijos apie pramonės išsakytus išsakytą nuomonę apie greičio ribotuvus ir problematiškas kitokius dalykus, bet aš norėjau pasakyti dėl to, kad norėjau šį beitą pasakyti apie greičio ribojimo įrangą. Šiame parlamente, ne tik konkrečiai šiame komitete, vyksta labai aršios diskusijos. Yra tradiciškai pasisakančių prieš greičio ribojimo įrangą, ir greičio pribojimą keliuose, kiti nori matyti daugiau pažangos šioje srityje. Na, žinoma, eismo, eismo saugumas yra viena problemų, tačiau dabar staiga dėl aplinkosaugos sumetimų ir matyti. Dėl aplinkosaugos priežasčių apsumetimų pasieksime šio tikslo. Aš čia konkrečiai turiu omenyje kelias valstybės, kurios e, konkurencinė prasme yra pažangesnės. Ir tokie greičio ribotuvai galėtų pozityviai padidinti jų konkurenciją. Tai būtų konkurencijos elementas. Bet mes turime labai aiškiai pasakyti, apie kokius kelius eina kalba, kur yra sangraudų, sangraudų kamščių problema Ar tai yra eismas dešinė pusė ar kairė pusė. Na, tiesiog tam, kad supaprastintumėme šiek tiek e, padėtį. Ir aš norėčiau paklausti komisijos štai ko. Aš sutinku, kad e, jeigu kompromisas visiems, kompromisas visiems, kompromisas visiems bus priimtinas, kad ir aš jam pritarsiu. Tačiau buvo kalbama apie automobilių pritaikymą pažydžiamiems keleiviams visuomet yra pramonės pusė ir mūsų ambicingi tikslai, kurių mes bandome siekti. Taigi norėčiau paklausti komisijos ir pranešėjo, ar realiai tos diskusijos veda mus prie pešiųjų pragmatizmo, ar yra kitų, kurie lenkia mus emisijų mažinimo srityje. Ir galbūt na, kalbant e, pragmatiškiau, ES nepasitarnauja mūsų pramoniai, kadangi pramonė nėra verčiama tapti konkurencingesnė. Taigi nepraraskime pagreičio su šiuo kompromisu. Komisijos vardu dabar keičiu kolegą. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, komisijos pasiūlymas dėl lengvų automobilių yra paremtas techninėmis studijomis ir poveikio vertinimo rezultatais. Taigi, pasiūlymas ir trumpalaikiai ilgalaikiai tikslai yra ambicingi, bet ir taip pat racionalūs. Taigi, tai yra geriausias būdas prisidėti bendrai prie ES siekio sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių. E, dujų mažinti, lyginant su 99 metų lygiais. Taigi, kompromisiniai pakeitimai ir pastabos dėl galaikių tikslų numatytų 2020 metams ir trumpalaikių tikslų 175 gramų. Dėl jų mes manome, kad šis pasiūlymas yra matyt pats geriausias būdas. Dėl C kompromisinio pakeitimo ir priemokų Jau buvo paminėta, kad 95 eurai gramui netitiktų technologijų kaštų. Taigi tai tikrai nebūtų stimuliuojantis veiksnys siekiant tikslų. Dėl greičių ribotuvų ir B pakeitimo, kuris matyt pats yra jautriausias e, šiandienos posėdėje, Čia labai svarbu pažiūrėti, ar įmanoma įgyvendinti šį siūlomą pakeitimą, nes e, dabar nėra aišku, kaip tie 3 gramai tonai kiekvienam kilometrui, iš kur yra tas skaičius paimtas, nes tas skaičius turėtų būti pagristas, paaiškintas, kol kas mes nesame gavę jokių paaiškinimų. Dėkoju. Thank you, Ačiū, Pone Vlasak, ar norite kažką pridurti? Pone pirmininkė, ponės ir ponai. Pirmiausia, išklausiau labai daug įdomių argumentų. Visi jūs jau susidarėte, susidarėte nuomonę, kurie argumentai yra aktualūs, kurie ne. Na, aš norėčiau grįžti prie mano įžanginių minčių. Aš manau, kad transporto komiteto pozicija turi atspindėti transportinius, techninius elementus klausimus. O po to aplinkosaugos komitetui perduosime šį klausimą, kurie jau yra atsakingi už klausimus susijusius su emisijomis. Aš norėčiau paprieštarauti šiek tiek labai vertino tas diskusijas derantis dėl kompromiso, tačiau turiu paprieštarauti minčiai, kažkieno minčiai, kad mūsų komitetas stabdo procesą, stabdo poslinkius ir pažangą tikrai ne. Dabar dėl greičio ribotuvų. Aš nenorėčiau labai detaliai kalbėti apie tai, nenorėjau pradžioje, bet yra atlikta nemažai studijų dėl greičio ribotuvų poveikio eismo saugumui, lenkiant ir panašiai, taip pat e, sulėtinant e, eismą juostose. Taip pat tai, kad egzistuoja skirtumų nacionaliniuose teisės aktuose, ir dėl to, kiek tai kaštuotų. Naujieji, naujosios transporto priemonės turės tas, tos, tos ribotuvus, e, Nau, senosiams reiks įmontuoti ir tai kainuos pinigus ir kažkas galiausiai turės stebėti visą tą procesą. Na, aš iš principo nepasisakau prieš greičio ribotuvus kaip po tokius, bet aš manau, kad mes turėtumėme atskirą, atskirą pranešimą renkti šiuo klausimu. Bendrai visų transporto priemonių atžvilgių kaip jau minėjau pradžioje, aš manau, kad tai bus tiesiog toks, šioks toks aspektas, e, kurį galėtumėme paminėti šiame pranešime, bet per dėm didelio dėmesio neturėtumėme skirti šiam klausimui. Ir aš tikiuosi, kad rytoj e, balsavimai bus sėkmingi. Ačiū, ponė Blasak. Aš nemanau irgi, kad šis komitetas stabdo aplinkos auginę plėtrą. Taip pat Manau, kad komitetas tikrai laikosi principų ir imasi veiksmų. Na ir galutinis terminas. Rytoj balsuojame, po to aplinkosaugos komitete bus balsuojama rugsėjai, plenarinėme posėdėje bus balsuojama lapkričio mėnesį 10 metais. Ačiū visiems. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis su komisija dėl kūno skanerių Pakviesime poną Roitį, jis dabar išėjo iš salės. Taip aš žinau, kad kvietėme kolegų iš Piliečių laisvo komiteto. Visi kelia rankas ir nori pasisakyti, taigi dabar galite jau rankas nuleisti. Pradėsime diskusijas ir po to leisiu Jums kelti rankas ir išreikšti norą pasisakyti, prašau. Vice President as well. Okay, so those who want to speak, you can start. Taigi dabar tie, kurie nori kalbėti, galite jau kelti rankas, sekretoriatas užfiksuos jūsų pavardės. Turime maždaug vieną valandą, tai jeigu, jeigu būtų 65 kalbėtojai, na, čia nereikia būti matematikos genijumi, kad išsiaiškintumėme, kiek jums bus skiriama laiko. Pone Rotė, žodis jums. Pradedame darbą. Much, chairman. Ačiū, pirmininkė. Labai džiaugiuosi, galėdamas čia pasisakyti praeitą kartą. Buvau čia ir kalbėjausi su jumis sausio pabaigoje apie kūno skaitytuvus. Sausio pabaigoje pažadėjau komisijos vardu pristatyti ataskaitą kovą, balandžio mėnesį, kovo arba balandžio mėnesį, atsiprašau, atsiprašau, nes jau esame birželio antrojoje pusėje, tačiau matyt visi e, suprasite, kad e, vulkanas išsiveržęs ir kiti dalykai sustabdė darbą. E, Taigi, norėčiau labai greitai pristatyti ataskaitą vicepirmininko Kalas vardu. Laikas puikus tą padaryti, kadangi jis norėjo, kad jūs gautumėte ataskaitą dar prieš jam aptariant šį klausimą su transporto ministrais ketvirtadienį. Taigi ataskaitos pagrindas yra labai aiškus yra saugumo reglamentas, dėl kurį mes rengėme bendrai 328 reglamentas. Ir kaip prisiminate, dėl įgyvendinimo priemonių apsisprendėme 8 metais, antrajame pusmetyje. Jūs tuo met mums parodėte geltonąją kortelę dėl visų priemonių tiesiog tam, kad saugumas būtų užtikrinamas oro uostuose. Nežinome, nesame įstikinę e, tik tai dėl vieno dalyko, dėl kūno skaitytų ne, nežinojome, kaip elgtis ir išėmėme šią priemonę ir pažadėjome parengti pirmiausia ataskaitą. Taigi dabar ta ataskaita jau yra parengta. Ataskaitoje taip pat reikia atsižvelgti į tam tikras nelabai palankės aplinkybės. Aš apie jas nekalbėsiu. Dėl tos skrydžio ir papildomos terorizmo grėsmės aviacijoje. Taigi kokia yra reali padėtis? Padėtis yra štai kokia. Valstybės narės Yra valstybių narių, kurios pasisako prieš šiuos skaitytuvus - Suomija, Junktinė karalystė, Niderlandai, Prancūzija, Italija. Italija dar masto faktiškai. Taip pat yra atitinkama situacija pasaulyje, kur irgi yra atmetamo, at, atmetami tokie skaitytuvai JAV, Kanada. Daugiau neminėsiu, nes vis, visas detalės rasite ataskaitoje. Taigi, pirmasis klausimas yra štai koks. Ar tai yra legalu? Atsakymas pagal dabartinį reglamentą tai yra legalu, kadangi įmanomos yra papildomos kratos priemonės, griežtesnės priemonės, jeigu jos yra reikalingos, griežtesni metodai arba bandymai, eksperimentai yra įmanomi. Taigi, reglamento nuostatos leidžia naudoti kūno skaitytuvus ES. Na ir dabar kyla klausimas, ar mes norime tų skaitytuvų tokių, kokie jie yra dabar, kai kiekviena valstybė narė pasirenktų savo taisyklės, arba tų taisyklių apskritai nebūtų, dėl to, kaip e, ši medžiaga gali būti naudojama. Ir taip pat e, keliamas ir aišku saugumo klausimas. Taigi, ta ataskaita, kurie jums yra pateikta, tikiuosi detaliai, išsamei, pateikė jums atsakymų į pirmus klausimus, e, esminius klausimus, kuriuos kėlėte. Pirmiausia, dėl efektyvumo. Ir antra, dėl sveikatos. Trečias klausimas, kuris buvo keltas, buvo žmogaus teisų pagarba. Ir ketvirtasis klausimas - kaštų ir sąnaudų, sąnaudų ir naudos analizė. Trumpai kalbėsiu, nes nemanau, kad reiktų dabar man detaliai visus tos dalykus pristatyti. Dėl efektyvumo, dėl veiksmingumo ataskaita rodo, kad daug valstybių narių ir komisija mano, kad saugumo skaitytuvai, naujasis įrenginys naujoji technologija galėtų būti veiksminga priemonė, randant sprogmenis, nemetalinius sprogmenis, kurie yra e, šalia kūno, prie kūno yra laikomi. Tai aišku, na, nėra šimtaprocentinė garantija, aišku, bet saugumo kontrolės taptų efektyvesnės tokiu būdu. Taip pat e, išanalizavome keturias skirtingas dabar taikomas technologijas rinkoje dėl saugumo skaitytuvų. Mikrobangas, taip pat e, rengeno spindulius, rengeno spindulių vaizdinius ir taip toliau. Visos tos technologijos rodo, kad renginių, rengeno vaizdinių e, technologija nėra taikoma ES Taip pat svarstėme ir žmogaus teisų aspektus. Tai yra didelė problema, kuri buvo iškelta prieš pusantrų metų. Ir darome išvadas, kad yra technologijų, dėl kurių atsiranda problemų dėl žmogaus teisų, naudojant tokius įrenginius, tačiau tos problemos dabar jau nėra tokios aktualios. Daugeliu atveju uh, tas problemas įmanoma išspręsti dėl žmogaus orumo, duomenų apsaugos, perdėm didelio kišimosi ir kiti žmogaus teisų aspektai, kurie buvo keliami. Taigi klausimas yra, esant kokioms sąlygoms ši technologija gali būti panaudojama ir kaip žinoti, kad ši technologija yra neutrali žmogaus teisų atžvilgių. Trečia problema, tai trečias klausimas, kurį panalizavome, yra kaštų naudos analizė. Kaip suprantate, analizė tikrai labai sudėtinga. Tačiau galima pateikti įrodymų, kad kaštus būtų įmanoma šiek tiek sumažinti. Taigi, pabaigai, darydamas išvadas, mums pagrindinis klausimas dabar yra, kaip toliau elgtis. Ir pirmiausia, aiškiai norėčiau pasakyti, kad esant dabartiniai situacijai ši technologija gali būti naudojama ES be bendrų taisyklių, nes požiūriai labai skiriasi. Taigi, klausimas yra štai koks. Ar nereiktų ES numatyti bendrų taisyklių dėl apsaugos, sveikatos apsaugos keleiviui, keleivio sveikatos apsaugos taip pat dėl personalo, kuris dirba oro uostose? Ar nereiktų taisyklių tam, kad žmogaus teisės nebūtų pažeidžiamos? Na ir žinoma, tą darysime atsižvelgdami į 328 reglamentą, nes yra įvairių būdų, kaip e, galima užtikrinti saugumą, yra metalo detektoriai, yra šunis naudojami ir taip toliau oro uostose. Tačiau jeigu pasirinksime įdėkti šią technologiją, tuomet tai būtų tik tai variantas, kurį gali rinktis valstybės narės, tai ne, valstybės narės nebūtų privalomas, privaloma technologija, jeigu yra kūno skaitytuvai naudojami gyvendinant reglamento nuostatas, tuomet nebus teigiama, kad valstybės narės privalo įdėkti kūno skaitytuvus. Dabar kila klausimas, jeigu valstybė narė naudoja kūno skaitytuvus, reikia aptarti tą pasirenk, tinkamumo klausimą. Ir komisija tikslingai neteikė pasiūlymo. Mūsų ataskaitoje pamatysite, kad ataskaitos esmė yra tokia, kad mes puikiai suprantame, kad yra politiškai labai jautrus klausimas. Mes išklausysime dėl to parlamento. Išklausysime valstybių narių išklausysime diskusijų ir taip pat atsižvelgsime į mūsų parengtą ataskaitą. Ir tuomet, remiantis e, diskusijomis, jau pasiūlysime kažkokius, e, kažkokias įgyvendinimo taisyklės, teisės aktus, jeigu bus taip pasirinktas toks variantas. Tačiau tikrai daugiau netliksime tokių išsamių poveikio analizių. Taigi, ponė pirmininkė, trumpai pristačiau ataskaitą, dabar išklausysiu tokių visų nepatogių klausimų. Ačiū ponė Reuter, kad e, kalbėjote trumpai, klausimų yra labai daug, sąrašas ilgas ir tikrai nenuvils jūsų kolegų pasisakymai. 15 kalbėtojų. Kalbėtojų sąrašas baigiamas. Dabar perskaitysiu pavardės ir po to numatysiu kalbėjimui skirtą laiką. Groš, ponas Alkadraujai, ponė Meisner, ponė Lichtenberger, ponė Foster. Pone Latford, ponas Van Orden, ponė De Grandis Pascal, ponas Leichtfried, ponas Ugės, ponas Vandalinas, ponas Zasada, ponas Bradburn, Pone Jala Zender. Taigi siūlau tiek kalbėtojų, jeigu dar kas nors norėtų pasakyti, da, greitai man duokite ženklą, nes vėliau jau į sąrašą nepateksite. Pone Tikau dar. Čia kaip aukcionas dabar. Kas dar? Ponas Rikė yra sąraše, šeštų numerių įrašytas. Puiku, baigta. Taigi, dabar jau nekelkite rankų, nes nieko nepešite. Dvi minutės kalbėtojui. Pradėsime nuo pono Kroš. Pozicinam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Roten už visus paaiškinimus. Norėjau už tai ką pasakyti. Yra svarbu pareikšti, kad saugumas turi būti pagerintas, bet jo niekad nepavyks užtikrinti šimtų procentų. Kitas dalykas. Ar turėtume įdėkti šią technologiją visur Europoje? Nemanau taip, tačiau jeigu taip, tai tuomet turime tartis dėl kriterijų. Ar komisija jau dabar gali pateikti kažkokias techninės nuorodas, pavyzdžiui, dėl abipusio ES šalių pripažinimo, koks, kokia įtaka sveikatai tie aparatai darytų, kaip bus su duomenų valdymu, su asmens duomenų apsauga. Aš manau, kad mūsų susirūpinimas čia yra visų vienodas. Komisija galbūt galėtų parengti kažkokias gairias šiuo klausimu. Mes kalbame apie kūno skaitytuvus. Tačiau jeigu prarasime laiko diskusijose, tai tuomet užmiršime skyščių klausimą. Čia juk irgi diskusijos nebaigtos. Tad būtų klaidinga nuo vieno tyrimo pereiti prie kito ir galiausiai susidurti su problemomis. Tai yra bendras paketas. Galiausiai, koks sprendimas yra siūlomas tarptautinių lygmenių. Nes gali atsitikti taip, kad koks nors oro uostas sureaguos vienaip ar kitaip ir kai kurių piliečių tai gali būti suvokiamas kaip, suvokiama kaip priekabiavimas. Minutė 45. Puiku, kolega El Kadraui, jūs taip pat ragino laikytis pasakymo laiko. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū e, ponui Roiten už jo pateiktą įvadą. Bendra dokumento išvada, man regis, yra tokia. Europinis harmonizuotas požiūris būtų rekomenduotinas dalykas ir aš tam galiu tik pritarti. E, kai kurios valstybės narės net nelaukia, e, pačios ėmėsi iniciatyvos. Iš dokumentų išplaukia, kad šios technologijos gali būti naudojamos tik laikinai, bandant atlikti kažkokius testus, išbandant šias e, technologijas, šias priemonės apie 30 mėnesių, arba tai gali būti taikoma kaip papildoma priemonė. Tačiau tai negali pakeisti egzistuojančių saugumo priemonių, gali jas tik papildyti. Tad klausimas komisijai būtų toks. Po tų 30 mėnesių, ar jūs pradėsite kokias nors procedūras, kurių tikslas būtų paskatinti valstybės narės laikytis numatytų teisės aktų ir užbaigti tuos bandymus. Ir antras mums svarbus dalykas. Šis klausimas negali būti atskirtas nuo saugumo priemonių finansavimo klausimo. Sakoma, kad valstybės narės, kurios siekia daugiau prisimdamos priemonės, turi pačios už jas ir mokėti. Reikia to parlamente neužmiršti. Taip pat manau, kad nereiktų pernelyg iš anksto kalbėti apie europinį reglamentą šioje, šioje srityje. Dar reikia padiskutuoti, kokią formą tai tas, tai tie siūlymai turi pasirodyti. Negalima tos sistemos tiesiog primesti. Taip pat reikia sustarti dėl techninių specifikacijų. Žmonės turi turėti teisę atsisakyti būti apžiūrimi kūno skaitytuvų, turi būti pateiktos alternatyvos. Prie kitų klausimų grįžime vėliau. Ačiū kolegai Alkadraujį. Minutė 58. Pone Maisner, prašau. Ačiū, pone pirmininkė. Visa eilė argumentų buvo pasakyta už. Pavyzdžiui, kai kas sako, kad aš tai noriu labai greitai e, atlikti visas procedūras oro uoste, nenoriu būti apieškotas ar apieškota ir tai yra puiku. Mes galime pagerinti saugumą oro uoste ir tai yra taip pat geras dalykas. Tad ši saugumo sistema galėtų mums padėti. Yra tokių valstybių narių, kurios jau naudojasi tais skaitytuvais. Ir Nereikėtų sakyti vis dėlto, kad visi gali elgtis kaip kas nori. Manau, kad jeigu mes kalbam apie vieningą oro erdvę Europos, reikėtų ir čia susitarti dėl bendrų dalykų. Aišku, yra argumentų prieš reikėtų kalbėti apie tai, kad to skaitytuvo dėka turi būti matomi dalykai esantys kūno išorėje, o ne jo viduje. Taip pat reikia aptarti, ar tie spinduliai nėra kenksmingi. Yra medicinos argumentų visa eilė ir taip pat duomenų apsaugos klausimų. Kas bus įrašoma, kiek laiko saugoma, kaip e, apdorojami tie duomenys ir panašiai. Jungtinėse valstijose e, tai vyksta, o štai dabar vėlgi turime sustarti ir dėl kaštų. Jeigu tai yra kažkokios piktogramos išsaugomas, kiek tai kainuos, kas mokės. Taip pat gali iškilti ir bagažo svorio problemų. Pavyzdžiui, skanerio e, apieškoti atsisakė būti jungtinėje karalystėje du piliečiai musulmonai ir jie negalėjo e, sėsti į lėktuvą, kadangi atsisakė būti šitaip apžiūrėti. Taigi reikėtų šį klausimą taip pat aptarti, reikėtų, reikėtų padiskutuoti, ar mūsų sistemos Europoje reikia. Kolegė Lichtenberger, prašau. Ačiū už jūsų įvadą. Turiu vis dėlto keletą klausimų. Pirmiausia, sveikatos klausimas. Ar gali ši technologija pakengti sveikatai? Ar yra atlikta kokiu nors studijų šiuo klausimu? Kokia yra tiksli informacija? Man atrodo, tų X spindulių mes nenorime, atrodykių spindulių, tačiau ne, nežinau, ar šiuo atveju viskas mums buvo pasakyta apie tą technologiją. Kai dėl tų kaštų ir naudos santykių reikėtų nepamiršti, kad brangiai kainuotų e, sistemos įdėkimas oro uostuose, galiausiai personalas personalo skaičius nesumažės, nes atsiradus įtartiniems atvejams reikės atlikti fizinį apieškojimą. Taigi, kaip sakė kolega Groštė, į visą tai reikėtų žvelgti kaip į bendrą klausimą. Lygiai taip pat ir dėl skyšių bus oro uostuose įdėktos tam tikros priemonės, jeigu sustarsime dėl siūlymų. Ir dėl to gali sikti taip, kad keliaivių srautas sulėtės. Taigi argumentus privalu įvertinti visus. Noriu, kad būtų numatytos tokios normos, tokie standartai, kurie būtų susiję su sveikatos apsauga, su žmogaus orumo apsauga. Reikia numatyti tam tikras ribas tiems, kurie siūlo tokių technologijų įdėgymą. Tačiau negaliu pritarti dėl būtinybės šimtų procentų pasitelkti būtent šią technologiją. Yra visai lė dalykų, kurios neaiškios, nes nežinoma, ar tai kuo nors pagerins situaciją, ar tai bus naudinga. Be to, turim abejonių ir dėl duomenų apsaugos, taigi visai lie klausimų, mano supratimu, dar nebuvo išdiskutuoti. Chairman. Pone Foster, ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti komisijai. Manau, e, komisija geros pozicijos laikosi, nors klaustukų išlieka. Iš principo, bet kokiu atveju, manau, niekas iš mūsų neprieštarautų sustiprinto saugumo priemonėms. Tai yra visiškai suprantama ir logiška. Uh, Aš manau, kad jūs šiek tiek per mažai pakalbėjote apie pasipriešinimą nes, pranešime, nes labai daugam e, dėl tų e, skaitytuvų iškyla problemų. Tai, kokia padėtis dabar yra dabar, e, tie įrengimai leidžia užtikrinti, kad nebus radiacijos ir nebus kišimos į žmogaus privatumą. Tačiau diskusijų dėl to kilo labai daug ir Junktinėje karalystėje e, buvo į pastatyti kiti privalomi tikrinimo įrenginiai, kurie leidžia e, išspręsti kitas problemas. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje e, paaiškėja, kad žmonės turintys sveikatos sutrikimų, kurie matome ant jų kūno, e, E, būna ne tik skaneriu patikrinami, bet dar ir e, fiziškai apčiupinėjami. Ir tai e, yra labai nepriimtina žmonėms. Aš manau, kad reikia ieškoti tokių renginių, kurie neleistų niekam matyti niekieno atvaizdo. Europos komisija nustatys taisyklės, tačiau tai bus tik minimalus e, renginių skaičius. E, Skiphol e, Amsterdamo oro uoste jau tokie renginiai yra naudojami, bet mes manome, kad tai yra neteisinga. Komisija turėtų nustatyti bent jau minimalias taisyklės. Dėl galutinio aspekto. Noriu tik pasakyti, kad jūs iškėlėte keleivių uh, asmeninės, asmeninio prašymo klausimą ir duomenų uh, dalinimosi klausimą. Dėl to iškils nemažai sunkumų. Per bandėme labai įvairiausiamis priemonėmis užtikrinti saugumą ir dabar tie skaitytuvai yra paskutinis bandymas. Valstybės narės turėtų pirmiausia pasirūpinti informacijos teisingų saugojimų ir dalymusi. Ponas Rykė, ačiū, ponė pirmininkė, trumpai. Pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, yra štai koks. Tų naujų technologijų naudojimas, neizotopinių priemonių naudojimas e, išeina už oro uostų ribų. Ši technologija rizikuoja išplisti visose saugumo užtikrinimo sistemomis, visose sistemose saugumo užtikrinimo. Antra pastaba. Yra e, kai kurie principiniai dalykai, technologijų įsimosi klausimai. Aišku, vienas iš principinių dalykų turėtų būti nekenksmingumas ir žmogaus teisų apsauga užtikrinti žmogaus orumą yra taip pat nekvestionuojamas dalykas. Na, o kai dėl technologinių dalykų, tai tu, tai tenka pasakyti, kad reguliuoti čia, ką nors temp, tampa labai sunku, reglamentą priimti šių klausimų labai sunku. Matome, kad technologijos vystosi, juos galima daug pagerinti įvairiais aspektais. Tad efektyvumo kriterijus labai sunku sudėti į reglamentą lygiai taip pat kaip ir efektyvumo ir kaštų reikalus. Tai yra nauja technologija, naujai pasirodanti technologija ir gali kilti tikrai labai daug sunkumų komisijai reguliuoti šį dalyką. Sunku bus parengti tokį reglamentą. Aišku, turime pasakyti, kad tai bus toks reglamentas, kuris gali susi, būti susijęs ir su ta problema, kaip jau sakiau, kad šios sistemos išplis ir už oro uostų ribų. Tad norėčiau užbaigti pasakydamas štai ką. Susidūrėme su nauja sritimi, kuri siekia daug daugiau negu tik oro uostai. Dėkui. Thank you, Mr. Ačiū, ponė Rykiai. Pone Lasford. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sužinoti, ar vicepirmininkė Reding galėjo išdėstyti savo nuomonę apie šį dokumentą, ar su jie buvo tartasi, nes man jis šiek tiek nepatinka. Man atrodo, kad čia bandoma e, rasti teisinį pagrindą, o ne e, iš tiesų išsiaiškinti, ar tie saugumo skaitintuvai yra būtini ir reikalingi. E, ponas Roter, aš manau, e, labai teisingai išskiria signalus, bet būtų kur kas geriau, jeigu dokumentas būtų aiškesnis, konkretesnis. E, Labai daug kalbama apie asmens privatumo apsaugą ir e, privatumo apsaugą stiprinančias technologijas. Tačiau niekur nėra aiškiai pasakyta, ko reikalaujama iš tų technologijų. Manau, kad mes per daug dažnai girdime kad yra draudžiama vienokia ir kitokia programinė įranga, informacijos skaitimas ir panašiai, kad programinė įranga gali būti piknaudžiaujama, tačiau niekas e, nepasikeičia, mano nuomonė, vienintelis būdas nebeleisti kaupti informacijos ir jos perduoti yra panaikinti techninę galimybę perduoti ar saugoti tuos duomenis. Jūs sakote, kad tie, e, tas nuotrauka keleivio, pavyzdžiui, bus ištrinta iš karto, tačiau tuo pat metu pripažįstate, kad aparate bus tokia atminties galimybė ir gali būti, kad bus išsaugotos tos nuotraukos. E, Taip pat kalbama apie mm, įvairias mašinas ir aparatus, kurie uh, galbūt sugebės automatiškai atpažinti žmogaus kūną ar e, piršto anspaudus, tačiau, kiek aš žinau, mūsų technologijos kol kas nėra pakankamai tobulos ir tikslios. Dėl galimybės netaikyti šio reikalavimo. Viena vertus, Europos komisija sako, kad tie kūno skaitintuvai leistų uh, užtikrinti saugumą ir padidintų žmogaus apsaugą bendrai. Tačiau kita vertus yra tam tikrų abejonių ir sakoma, kad dėl privatumo suvetimų galima nedalyvauti toje sistemoje ir galime iš jos pasitraukti. Aš su to nesutinku. Ačiū, ponė Liutford. Aš manau, jūs pasieksit sutarimą su savo koalicijos partneriu, ponas Van Orden. <laughs> Uh, Pone pirmininkė, nepamirškime viso šio darbo tikslo turime atgrasyti ir sulaikyti teroristus viena vertus, o kita vertus e, užtikrinti, kad įstatymo besilaikantis piliečiai galėtų greitai ir operatyviai praeiti pro oro uostus, jausdamiesi saugus. Apie tai mes šiandien kalbame, tačiau pagrindinius tikslus pamirštame. Teroristai, žinoma, visą laiką yra mūsų darbo silpniausia grandis ir komisijos narė pasiūlė išanalizuoti vadinamai žmogiškai faktorių. E, taip pat sakoma, kad reikia labai griežtai kontroliuoti patekimą į oro uostus per šoninius įmėjimus, tai yra vis dar saugumo silpnoji vieta, reikia geriau kvalifikuotų ir labiau parengtų darbuotojų. Tarp pat turbūt reikėtų patikimesnės keleivių saugojimo schemos, keleivių apsaugos schemos. Aš pri, sveikinu uh, išvadas padarytas dėl tų skaitytuvų naudingumo, manau, kad reikėtų labai greitai įvesti naudingą techno, naudingas technologijas. Tose sritise, kur neiškyla didelių dviejonių dėl sveikatos ar kitų sumetimų. Tačiau nereikia kurti dirbtinių kliūčių naujų technologijų vedimui. Taigi, jeigu įvyktų rimtas teroristinis e, incidentas rytoj, iš karto visi pradėtų reikalauti, kad būtų įvesti tokie renginiai įdėkti tokie renginiai. Aš turiu klausimą. Komisija kalba apie tai, kad kai kuriuose oro uostuose e, nėra laikomasi jokių standartų. Kokį vaidmenį atlieka tarptautinė aviacijos administracija? Aš žinau, kad ne tik europiečiai yra atsakingi už e, oro uostų saugą. Europoje yra labai daug silpnų oro uostų, bet dar daugiau tokių oro uostų yra už ES ribų. Ačiū. Ačiū toliau De Grandes Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti komisijai, jog džiaugiuosi jos laikyseną matydamas. 2008 metais daug kas kritikavo tokį požiūrį ir aš taip pat. Na, o šį kartą norėčiau pasakyti, kad jūs tinkamai susitvarkite su jums patikėtais įgaliojimais, kuriems bus teikti 2008 metais. Manau, kad pranešimas yra iš tiesų rimtas dokumentas, taryba ir parlamentas gali bendradarbiauti ir dirbti toliau. Kai dėl tų įgaliojimų E, ir įgyvendinimo, manau, jokių, sprendi, jokių problemų nekilas, nes sprendimų nebuvo rasta šimto procentų, tačiau reikia diskutuoti, reikia dirbti prie šio klausimo, Libė komitetas turėtų tarti savo nuomonę. Manau, kad komisija viską nukreipė teisingą linkmę. Norėčiau paminėti keletą paminėtų pranešime dalykų. Mes kalbame apie europinį požiūrį, kas galėtų užtikrinti vieningų taisyklių taikymą ir vienodų standartų taikymą viso Europos Sąjungoje. Tai yra iš tiesų esminis dalykas. Ši technologija turėtų užtikrinti dviejopus tikslus e, nekenkti jos sveikatą ir užtikrinti saugumą. Tai taip pat yra labai rimtas dalykas. Reikėtų pasakyti taip pat, yra sakoma tiksliau, kad ta technologija turi padėti atlikti tikrinimą svarbu, kad būtų tinkamai apsaugojami pas, a, pažeidžiami žmonės. Kai dėl šių technologijų, aš taip pat manau, kad tai yra kažkas, ko nuginčyt nevalia. Komisija savo darbą atliko, dabar mums sudaryta yra galimybė rimtoms diskusijoms. Svarbu prie tų klausimų susitėlti mūsų komitete ir Libė komitete. Tačiau, kaip sakė kolega iš Junktinės karalystės, terorizmas juk nesustojo nuo 2008 iki dabar. Tiesiog e, ir toliau dedamos pastangos tokiems veiksmams. Tad turime dirbti nuosekliai, kad būtų galima išspręsti tą problemą, kuri krečia visą ES visuomenę. Ačiū. Vielen Dank, Herr Präsident. Teile ähm, vieles, was bis jetzt gesagt. Leichtfried. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu daugam, kas buvo pasakyta ir norėčiau iškelti vieną klausimą ir dar dvi pastabas pasakyti. Klausimas štai koks. Man tiesiog įdomu, kaip įmanoma būtų vienoda sistema visoje Europos Sąjungoje. Yra viena saugumo sistema, vieną kartą sustabdant žmogų yra jis patikrinamas. Uh, man tai atrodo gan sudėtinga. Gali žmonės pasirinkti variantą, kad jie nebūtų tikrinami tai skaitytuvais, tuomet viskas e, pasidaro sudėtingiau. Taip pat jūs keliate ir politinius aspektus, kurie, aišku, yra labai svarbus. Ir aišku, puiku, kad klausotės parlamento ir tarybos, tačiau viskas sprendžiama pagal komitologijos procedūrą ir to nepakanka, mano manimu. Nes įsivaizduoju, kad ir čia yra kolegų, kurie mano, kad, na, jei ne mes sprendžiame, tuomet mums labai nepatiks komisijos sprendimas. Taigi reikia surasti ir finansavimo problemos sprendimą. tai leistų atblokuoti situaciją taryboje. Ir kai kurie kolegos teigia, kad įmanoma būtų paraleliai tas problemas išspręsti. Tačiau jeigu taryba neįspręs finansavimo problemos ir na, galbūt bandys su mumis ieškoti to sprendimo, tuomet aš manau, kad Europos parlamentas dėl kūnus, kūno skaitytuvų, kažin ar bus labai parankiai nusiteikęs. Ponas Terks. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai keletą žodžių pono Učias vardu, kadangi jis nubėgo į kitą posėdį. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad ponas Učias raštu pateiks savo klausimą ir tikisi labai greito atsakymo jo raštu pateiktą klausimą. Ačiū. Trumpai ir drūtai, ponas Vandalin. Pirmininkė, Labai konkretų klausimą turiu ponui Reuter. Aš darau prielaidą, kad teroristas visuomet ieško silpniausios grandies. Ieško silpniausios grandies Europos aviacijoje. Jeigu tokia prielaida yra teisinga, tuomet kyla štai koks klausimas. Suprantu iš jūsų pristatyto dokumento, kad valstybės narės gali įdėkti šią įrangą, pritaikyti šią įrangą, tačiau teroristas, štai kaip jis manys, kaip man lengviausia būtų patekti, patekti per tą vietą, kur tų skaitytuvų nėra. Tai yra žmogiškasis veiksnys. Ir teroristas, žinoma, vyks į tą vietą, kur nėra kūnų skaitytuvų. Taigi, kodėl neįmanoma prievolė uh, tų skaitytuvų taikymui oro uostuose, kur yra daugiau nei milijonas keleivių per metus aptarnaujama. Konkrečiai tokie skaitytuvai, kurie nenaudoja rentgeno spindulių, būtų pageidautini. Dėkuoju ponui Vandalin, ponas Zasada. Ačiū, pirmininkė komisarė, komisijos atstovė. Džiaugiuosi, kad kalbame apie saugumą, nes saugumas e, yra tai, ko iš mūsų, iš mūsų tikisi piliečiai. Vėlgi yra parengta nuomonė, e, mes e, apie tai esame kalbėję, apie saugumo klausimus, kalbame apie kūno skaitytuvus, tačiau e, prieš kapstant giliau norėčiau keletą faktų Jums pateikti. Praeitą savaitę Rumunijos pilietis pasislėpė lėktuve ir buvo pervežtas iš vienos oro uosto, perskraidintas iš vienos oro uosto į Londono oro uostą. Italijos žurnalistas įrodė, kad tarp pirmos ir trečios valandos po pietų fluicidino 30 milijonų keleivių kasmet negauna jokios apsaugos. Dar vienas pavyzdys. Vavica oro uostas Poznanėje, Lenkijoje kažkas sugebėjo uh, lėktuve ant lėktuvo nupiešti grafiti. Taigi, kodėl mes kalbame apie tokius saugumo įrenginius, kai tai na, atrodo beprasmiška, nes yra, yra įmanoma per tiesiog per tvorą peršokus patekti į oro uostą. Ir aš džiaugiuosi, kad komisija pradėjo kalbėti apie kūno skaitytuvus, tačiau kyla klausimas, ar jie tokie jau veiksmingi kontroliuojant saugumą oro uostuose bendrai. Prieš du mėnesius aš buvau Briuselio oro uoste ir anksčiau aš dirbau su saugumo sistemomis įvairiuose objektuose. Tikrai patikėkite manimi, per valandą aš suvokiau, suradau du būdus, kaip būtų galima patekti į Briuselio oro uostą su sprogmeniu. Dar vienas dalykas. Italai kalba apie kūno skaitytuvus geležinkelio stotyse. Aš manau, kad būtų pravarčiau, jeigu pirmiausia tokius įrenginius įdėktų oro uostuose. Dėkoju, Bradborn. Ačiū. Labai patikinant, pat, nuraminanti informacija, kad Briuselio uostas gali būti labai svarbus teroristų tikslas. Tačiau dar norėčiau paliesti du pagrindinius principus. Uh, komisija, kaip komisija supranta tuos kūno skaitytuvus. Ir šioje ataskaitoje turi atsispindėti realybė, ne kažkokie apibendinamai turi būti daromi dabar dėl bendrų principų. Anksčiau kalbėjome apie tai, ar šie įrenginiai turėtų būti privalomi ar laisvanoriškai pasirenkami. Aš Otavoje lankiausi praeitą mėnesį, kalbėjausi su kanadiečiais transporto saugumo agentais ir Kanadoje tą sistemą jie taiko. Būtent yra variantas naudoti tą įrangą, e, neskaitytuvus. Kodėl Europoje to nedarome? Niekas Kanadoje neprieštarauja šią įrangai, niekas JAV neprieštarauja šią įrangai. Per Kanados oro uostus vykstama į JAV ir tokia sistema yra primtina. Kodėl? Uh, ES valstybėse narėse, negalėtų tai būti irgi įmanomas pasirenkamas variantas. Dabar dėl to, kokie, kokio tipo skaitytuvai būtų naudojami, kaip jau buvo teigiama, šie skaitytuvai buvo pasiūlyti, kai buvo sureaguota į tai, ko nebūtų įmanoma susekti. E, konkrečiai kalbu apie asmenį, kuris bandėjo susprogdinti sprogmenį e, skrendant į Detroitą. E, Ir matyta, tas sprogmuo nebūtų buvęs surastas ir kūno skaitytuvo pagalba. Taigi, kokie tai turėtų būti skaitytuvai? Žinau, kad yra rengami, rengiami e, kiti skaitytuvai, e, uostimo pagrindų, ten nereikia, nėra jokių vaizdinių, jokio, jokios nuotraukos apskritai, yra kiti m, raudonųjų spindulių skaitytuvai, kodėl jų nepasirinkus ir dar, ponė pirmininkė, ypatingai dėl rengeno spindulių naudojamų. E, Aš manau, kad rengeno spindulių naudojimą reikia uždrausti, nes tai kelia pavojus veikatai, tai yra pirmiausias ir svarbiausias argumentas. Tiek pirmininkė. Ayala Sender. Ačiū, ponia Ayala Sender. Sí, bueno, <clears throat> en principio vaya por delante. Eh... Ačiū. Aš esu įsitikinusi, kad mums reikia europietiškos technologijos. kad mes galėtume reglamentuoti šias technologijas. Tačiau dabar, e, jeigu turėsime tokią teisinę bazę, dar nereikš, kad e, turėsime pasisakyti už kūno skaitytuvus. Norėčiau paklausti komisijos atstovo, ką jis darytų, jeigu mes atmestume komisijos pasiūlymą. Kokie būtų padariniai? Sakykime, kad mes turėjom labai tvirtą uh, pagrindą atmesti tokį pasiūlymą. Pavyzdžiui, dėl sveikatos sumetimų arba asmens privatumo. Kas būtų? Kaip, kokias įtakos tai turėtų valstybėms narėms? Aš sutinku su tuo, kad reikalinga užtikrinti keleivių kelionių efektyvumą ir nesukurs papildomas naštos keleiviams. Komisijos pasiūlyme sakoma, kad procesas truktų nelgiau kaip 20 sekundžių. Aš prisimenu šių renginių pristatymą ir tada buvo vienas iš pagrindinių klausimų, kiek tai užtruks. Matome, kad keleivių praleidimo laikas nesutrumpėja, tik paaiškėjo, kad uh, e, dažniau bus keleiviai nusiunčiami e, papildomam patikrinimui ir panašiai. Dėl rengeno peršvietimo. Turbūt tokia technologija nebus pasirinkta, bet ji jau dabar būna naudojama. Sakoma, kad tie rengeno spinduliai čia bus labai silpni, betgi jie vis tiek susikaups ir dėl to gali iškilti problemų. Kaip galėtumėm tai pagerinti? kaip galėtume pakeisti technologijas. Dar vienas klausimas. Ar jau kalbėjotės su Europos duomenų apsaugos kontrolieriumi? Ačiū, Elasendė, dabar tikau. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekartosiu to, ko kolegos jau sakė. Noriu padėkoti ponui Roitin už komisijos vardu pateiktą pranešimą. Komisija labai rimtai vertina šių technologijų poveikį sveikatai, šių priemonių, saugumo priemonių efektyvumą. Ir tai, kaip turėtų būti apsaugoti tinkamai asmeniniai duomenys. Čia norėčiau paminėti standartizavimo e, svarbą, ne tik dėl duomenų apsaugos, bet ir pačios procedūros taip pat kai dėl šių skaitytuvo naudojimų ir duomenų apsaugos mums reikia turėti labai aiškę procedūrą, kuri jokių būdų neleistų kaip nors pažeisti teisės asmens į privatumą. Šalise, kur tie skaitytuvai buvo įdėkti savanoriškai, būtų įdomu sužinoti, ar dėl jų naudojimo turėjo galimybę savo nuomonę pareikšti keliaivį, ar ne. Dėkoju. Pone Boskurt. Ačiū, ponė pirmininkė. Du klausimai. Regis tie skaitytuvai bus įdėkti. Ankstesnių diskusijų metu kėlėme klausimą, ar nereikėtų šio metodo palyginti su kitais. Dabar regės viskas yra tvarkoj. Tad galiausiai kaip yra iš tikrųjų, nes komunikate, apie kurį mes kalbame, 98 dalyje komisija sako be kita ko, kad reikėtų priimti sprendimą dėl Europos lygių priimamų juridinių taisyklių dėl šių skaitytuvų naudojimų. Tokiu atveju reikia atlikti poveikio vertinimą. Tačiau jeigu teigiamo sprendimo neprimtume ir jeigu reikėtų kalbėti apie e, taikymo tam tikrus ypat skirtumus, ar tuomet taip pat bus atliekama poveikio analizė ar ne. Bet tuomet, kita vertus, mes galim nebeturėti galimybės tarti savo nuomonę, nes bus pradėta komitologijos procedūra. Ačiū. Pone Vait. Ačiū. Kaip jau buvo pasakyta, regis nebus daromi tyrimai dėl efektyvumo, proporcionalumo ir dėl esamų kitų galimybių. Tad kaip komisija žvelgia į šią situaciją, nes čia mes kalbame be viso kito dar ir apie žmogaus orumą, apie to orumo apsaugą. Reikėtų išsiaiškinti, kokius vaizdus tas skaitytuvas galės pateikti ir kaip jie paskui bus apdorojami. Taip pat svarbu išsiaiškinti, kokį poveikį tas spinduliuotė turės vaikams, nešioms moterims, pagyvenusiems žmonėms ir panašiai. kaip veiks ši sistema apskritai, ar veiks tų apsaugos sistemų tinklas nacionalinių lygių ar europinių lygių, nes aišku, gali juk nutikti taip, kad tie duomenys susanaudoti nusikalstamiems tikslams. Nenoriu pasak... Nenorėčiau, kad mano e, vaizdas nufilmuotas šiuo skaitytuvu patektų į kokias nors komercinės struktūras. Tad mano keliamas klausimas būtų būtent toks. Aš tai atsisakyčiau tokio siūlymo skaitotuvo. Ačiū, ponė Vils. Tiesiog norėčiau padėkoti, visų, padėkoti visiems kolegoms už jų e, disciplinos supratimą. E, gerbiami kolegos, turime suprasti, kad turim, turėjome ilgą kalbėtojų sąrašą, dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Taigi buvome tikrai labai disciplinuoti, visi turėjo, galimybės, turėjo galimybę pasisakyti, o dabar suteiksime komisijos atstovui žodį. Jis atsakys jūsų klausimus. Ačiū. Aš galiu kaip Hanzos lygos atstovas kreiptis į Prūsą. Aš norėčiau atsakyti jūsų klausimus kuo greičiau. Ir jeigu jūs nieko prieš, pradėsiu nuo Matijų Groš. Ir pabandysiu šiek tiek nueiti į praeitį ir priminti, ką mes iš tiesų galvojame rengdami šį dokumentą. Turime komisijos reglamentą, kuriame yra nustatyta tiksliai priemonės, kuriomis gali naudoti oro uostų kontrolieriai, kad užtikrintų, jog į oro uostus nepateks bombos ar ginklai. Šiame reglamente yra išvardinti skirtingi metodai. Tikrinimas rankomis, metalo detektoriai, e, rankiniai metalo detektoriai, E, šuniais e, specialiai išmokyti užuosti sprogmenis ir panašiai. Kiekvienai valstybei nariai yra suteikta laisvė, e, kaip suderinti tas priemonės. Taigi, kai mes pirmą kartą jūs kreipėmės, mes sakėme, kad tik papildomai prie to reikia dar įtraukti kūno skaitytuvus, saugumo skaitytuvus ir panašiai. Tai būtų tik dar viena papildoma e, detektoriaus rūšis. Ir būtent apie tai ir diskutuojame. Ir apie tai čia ir parašyta. Tai reikia aiškiai suprasti. Antras dalykas - įgyvendinimo taisyklės jos irgi bus priimtos pagal komitologijos teisės aktus. Ir aš e, vicepirmininko kalas vardu galiu pasakyti, kad e, turime įgyvendinimo taisyklės, kurios būtinos tam, kad e, tokie kūno skaitytuvai galėtų būti naudojami tose taisyklėse būtų statytos visos techninės detalės, visos smulkios taisyklės susijusios su duomenų apsauga ir panašiai. Taip pat būtų pasirūpinta, kad tos nuotraukos nebūtų kam nors panaudojamos vėliau. Taigi įgyvendimo taisyklėse apie tai bus rašoma. Tai turi būti vienas bendras paketas, nes kitaip jūs tik pritarsite pirmam žingsniui, o įgyvendinimo nebus. Viskas turi eiti paketu. Kitas dalykas. Šiame pranešime E, su pateikta informacija leis padiskutuoti, kaip tas paketas gali atrodyti. Mes tai suprantame kaip dar vieną papildomą saugumo priemonę. Ir primdami teisės aktus mes tik turime užtikrinti, kaip ta saugumo priemonė galės būti pritaikyta. Mačiu Goš labai aiškiai pasakė, kad šimtaprocentinio saugumo mes negalime turėti. Reikia pasirūpinti, kad taisyklės būtų taikomos visoje Europos Sąjungoje ir jos nustatytų asmens duomenų apsaugą, žmogaus orumo apsaugą, e, atsižvelgtų įvairiausius sveikatos aspektus. Bet taip pat reikia prisiminti, kad šiandien turime kitų teisės aktų, kurie yra priimami ir dėl jų mes su jumis susitarėme. Tai yra e, teisės aktai dėl skiščių Iš tiesųgi su jumis susitarėme dėl tų skyšių, nes norėjome nutraukti tą skyšių kontrolę. Ir turim pasakyti, kad e, tai iš tam tikrą prasme nėra gerai, nes e, čia kalbame apie vairiausių renginių su, su, sutelkimą. Dalis tų renginių galės būti pradėti naudoti nuo kitų metų balandžio mėnesio, kad keleiviai galėtų patekti į ES nusipirkę e, prekių be mokesčio už ES ribų. O 2013 metais bus įvė, sukurti įrenginiai, kurie leis mums daugiau nebenaudoti tos mažų plastikinių e, krepšelių, maišelių sistemos, kurią dabar turime. Mes manome, kad saugūno skaitytuvai leis atsisakyti metalo detektorių. Bus galima praeiti tik pro vieną skaitytuvą. Pone Jala sakė, kad negali, gali neužtekti 20 sekundžių, aš galiu patvirtinti, užteks 20 sekundžių. Kur kas rečiau reikės patikrinimo rankomis. Be to bus e, sukurti aparatai, kurie tikrins e, e skiščių kiekį, kokį jūs turite su savimi, e, ar turite kokio metalo ir panašiai. Taigi nuo kitų metų praktiškai viskas turėtų būti aiškiau. Ir tie kūno skaitytuvai tikrins ne tik patį keleivį, bet ir jo e, bagažą. Kaip technologijos pakeis oro uostus ir kokią įtaką padarys, apie tai dar turime pagalvoti. Lygiai taip pat kai e, apie tai kalbame, turime įvertinti galimus padarinius. Dabar matome, kad su trečiosiomis šalimis sudaromi susitarimai leis sukurti vienkartinio patikrinimo sistemą, kurie apims ne tik ES. Šiuo metu mes tarėmės su Junktinėmis Amerikos valstijomis iš JAV e, išskrendantis reisas bus patikrinamas Junktinės Amerikos valstijose ir to užteks, nes dabar turi būti tikrinama ir Amerikoje, ir Europoje, ir visur kitur. Todėl mes manome, kad reikėtų pasiekti tokią situaciją, kai kontroliuojama bus vieną kartą, kai bus takomos vienodos taisyklės, manome, kad to užteks. Taip pat tai palengvintų keliautojų e, gyvenimą gerokai. Ponas Zasada paminėjo visą eilę oro uostų, kuriuose nėra pakankamo saugumo. Aš galiu pasidžiaugti, kad e, jūs paminėjote tai, nes mano bendradarbiai e, konkrečius oro uostus nagrinėja ir stengiamės viskas problemas išspręsti. Ponas Elkadravi Jūs pateikėt labai gerą klausimą. Kas įvyks po, po 30 mėnesių? Per pirmosius 30 mėnesių bus taikomos labai skirtingos taisyklės, kaip aparatai gali būti naudojami ES viduje. Praėjus tam laikotarpiui, bijau, negaliu pasakyti, bet bijau, kad priemonė bus sugriežtinta ir e, tos priemonės, griežtesnės priemonės taikymas nebus e, laikinas. Turėsime e, įvertinti kaštus ir naudą, pažiūrėti, ar tokių renginių dėgymas pasiteisina. Ir e, mes turėsime sukurti bendras taisyklės dėl žmogaus teisų ir sveikatos prieš įdėkdami tokius įrenginius. Manau, kad e, su tais sunkumais mes susidorosim. Leichfried, Mihador ir kiti klausė apie kaštus, kiek kainuoja. Labai aiškus buvo klausimas, aišku, diskusija dabar vyksta tarp parlamento tarybos atstovų ir yra kalbama, ar reikia griežtesnių saugumo priemonių oro uostose ir ar e, jas turėtų um, jų kaštus turėtų padengti mokesčių mokėtojai. Aš matau, ką jūs norite pasakyti. Ir galiu tik taip patvirtinti, kad pateiktame pasiūlyme mes būtent tą kryptimį ir einame. Bijau, kad nespėsiu visų klausimų apžvelgti, bet ponė Maisner, kiek prisimenu, klausė to, apie ką jau aš kalbėjau, tai yra apie kaštus. Be abejo, apie tai reikia pagalvoti. Bet dar kartą galiu pasakyti bendrai. Jeigu reglamentas būtų pakistas, jeigu tie e, kūno skaitytuvai būtų įdėkti, ir mes panaudotume visas įmanomas kontrolės priemonės. Tai man visiškai aišku, kad privalomų to įrenginio negalėsime padaryti. Lygiai taip pat kaip nėra privalomi uh, e, paieško šunys ar uh, kiti, kitos priemonės. Tikimybė yra ta, kad didesnėji oro uostai pasistatys tokius kūno skaitytuvus nes jiems tai atsipirks. O mažesni regioniai euro uostai turės kitas, galbūt net griežtesnės tikrinimo priemonės, pavyzdžiui, tikrinimas rankomis ar panašiai. Bus atsižvelgiama į skirtingus poreikius. Manau, kad visiškas, kai aišku, ir daugelis parlamentarų apie tai kalbėjo, ponė Foster, kad mums reikia bendro požiūrio į kovą su terorizmu. Be abejo, labai daug yra dirbama, stengiantis užtikrinti, kad visi kolegos, kurie yra atsakingi už vidaus reikalus ir teisingumo reikalus, pasirūpintų ir tais klausimais. Ir aš galiu jūs patikinti, kad, kaip ponė baronienė Lutford sakė, šis pranešimas yra aptariamas komisijoje. Ir akivaizdu, kad visa Europos komisija tai remia. Akivaizdu, kad taip yra, nes dabar prasideda diskusijų etapas. Ir mes kalbėsim apie tos klausimus plačiau. Dėl e, pono Van Ordeno klausimo. Akivaizdu, kad e, saugumas yra tarptautinis reikalas. Ir jį reikia e, užtikrinti pasitelkiant ir tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją. Iš tiesų, pasaulyje yra visa eilė valstybių, kurios bando stiprinti saugumą Tačiau reikia spręsti bendrai problemą susijusią su tuo, kad potenciali terorizmo grėsmė kyla tose šalise, kuriuose saugumo sistema nėra tokia sudėtinga ir pažangi kaip Europoje, Junktinėse Amerikos valstijose ir kur kitur. Tai yra viena rimčiausių darbinių problemų. Metų pabaigoje mes skelbsime komunikatą, kuriame kalbėsime būtent apie aviacijos saugą trečiosiuose šalise. Manome, kad tai įvyks po Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos e, metinio susitikimo rugsėjai ir spalį. Dabar aš tik žiūriu į savo raštus. Ponas Brembrunas klausė apie Kanadą. Aiškiai pasakysiu. Šiuo metu mes jums štai ką norime pasakyti. Reikia įtraukti kūno uh, skaitytuvus į Europos teisės aktų, aktuose numatytas kontrolės priemonės. Klausimas būtų toks. Kai bus įdėktas toks skaitytuvas oro uoste, ką darysime su niščiomis moterimis, neįgaliai žmonėmis, vaikais, žmonėmis, kurie atsisako tokiais skaitytuvais naudotis, čia atsakymo dar neturime. Akivaizdu, kad tai yra diskutuotinas klausimas. Ir apie tai turės būti kalbama įgyvendimo taisyklėse, kai jas formuluosime. Be vėjonės mes pasikliausime jumis kad jūs padėtumėt mums sukurti reikalingą teisės bazę. Joje turi būti gerai subalansuota poreikis nesukurti skylių, kuriomis galėtų pasinaudoti teroristai ir kita vertus užtikrinti e, žmonių saugumą, nepažeidžiančių sveikatos interesų ir panašių dalykų. Pone pirmininkė, Man atrodo, kad jau bendresniu, bendriau taip, bet atsakiau beveik visus klausimus. Nebent kas nors jaučiasi nuskriaustas. Pasakykit ir aš tada sugrįšiu prie savo užrašų. Well, I, I don't... Ačiū, ponė Reuter. Nenoriu, kad vėl dabar sukiltų visos rankos ir kad iš naujo būtų pradėtos diskusijos. Taigi Jeigu kolegos kelia klausimus dėl vedimo tvarko, dėl darbo tvarkos, tai juos ir gali kelti, bet kitokių ne. Griežtai labai laikysiuos savo žodžio, ponas, ponė Latford. Taip, pirmininkė, dėl darbo tvarkos. Ponas Reuter sako, kad pradedame diskusijas, bet ar nepastebėjote, kad per pastarosius 18 mėnesių diskusijos visur vyko politinių lygmenių ir žiniasklaidoje. Taigi aš manau, kad diskusijas jau verta užbaigti ir pateikti rekomendacijas. Tai yra žalioji knyga. Taigi kaip pradėti diskusijas dabar? Mes norime griežtų argumentų, svarių argumentų. Pirmininkas, ponia Ledford, jūs pati esate iš lo, buv, buvusi <laughs> lordų rūmų. Ir puikiai žinote, kad jūsų pastaba nebuvo susijusi su darbo tvarkos klausimais, ponia Foster. Ačiū, ponia pirmininkė. Vienas klausimas, kurį norėčiau paliesti, ponas Reuter kalbėjo apie oro uostų dydį kuriuose būtų galima įdėkti šiuos įrenginius. Aš manau, kad tai yra didžiulė klaida, yra komercinio oro uostų. Reikali, jeigu, jeigu, yra, reikali, jeigu bus parengtos taisyklės dėl e, kūnų skanerių, ar kaip jos vadinsime, jos turi būti taikomos visur, visose oro uostuose. Na ir galiausiai antra pastaba dėl įrangos. Jūs kalbėjote apie įvairią įrangą ir jums, Europos komisijai, būtų pravartu patarti valstybėms narėms naudoti įrangą, jeigu nėra, ne, nekylas problemų sveikatai ir tų nuotraukų naudojimų ir panašiai. Taigi tai reikia labai griežtai apie tos dalykus pasakyti, jeigu norime kažko pasiekti. Dėkoju. Pone Boskurt. Man nebuvo visiškai aišku, ką komisija turėjo menyje teisės aktus ar gyvenimo taisyklės. Ir taip pat kaip tie kūnų skaitytuvai e, gali būti susijęti su informacijų tarnybomis ir taip toliau, kitais dalykais, kaip jie į tą bendrą uh, E, paveikslą įsipaišo. Pirmininkas, kaip aš suprantu, viskas bus daroma per komitologijos procedūrą, bet galbūt kolega iš komisijos kitaip atsakys. Ponas Paskual. Ačiū pirmininkė. Aš pateikiau savo nuomonę dėl šio dokumento, bet aš pritariu ir kitiems kolegoms dėl pasirinkto komisijos laiko, kuomet yra tas, ta ataskaita pristatoma. Ir konkrečiai, ar turite numatę darbų grafiką? Pone Roitin. Na gerai, viena minutė, nedaugiau. Mano klausimas buvo štai koks. Ar komisija pasikonsultavo su Europos duomenų apsaugos priežiūros e, institucija, kaip buvo reikalaujama? Uh, Ar tai buvo padaryta, ponia Reuter, koks yra darbų e, grafikas ir kokia yra procedūra? Panašu, dėl tų dalykų kyla daugiausia klausimų. Atsiprašau, kad neatsakiau iš karto į tos klausimus. Pirmiausiai, taip, mes konsultavome su Europos duomenų apsaugos pareigūnu. Ir žinoma, prieš siūlydami pavildomus teisės aktus mes turėsime pasirūpinti, kad jis irgi būtų įtrauktas į tą darbą. Uh, Antras dalykas dėl to, ką mes, ką mes darysime, yra visiškai aišku, kad reikia dabar pakeisti antrinius teisės aktus, taigi bus pritaikyta komitologijos procedūra ir bus dviem lygmenimis priimami teisės aktai, pirmiausia per komitologijos procedūrą, kur jūs turite veto teisę dėl saugumo, saugumo skaitytuvų įtraukimo į apsaugos priemonės. Ir antras dalykas - įgyvenimo taisyklių pakeitimai. Taisyklių, kur bus detaliai nušviečiami visi klausimai susijęs su sveikatos apsauga, kokia tai turėtų būti įranga, kokio tipo įranga ir taip pat pasirūpinant, kad visi žmogaus teisų aspektai būtų gerbiami kai jau valstybė narė pasirenka šią apsaugos priemonę. Tuomet jau žengsime kur kas toliau, nei kiti e, kratarankomis, e, e, šunis, jų naudojimas ir taip toliau. Dėl darbų grafikų. Taip, mes kaip skelbėme, bus atlikta poveikio vertinimo analizė, kurią nes, greitai pradėsime, bus atlikta ta analizė. Uh, ir aš spėju, kad ji bus parengta iki metų pabaigos. Taip tikiuosi. Na ir žinoma, vyks diskusijos su jumis, vyks ministrų diskusijos, bandant išsiaiškinti, kas turi būti uh, surašyta į tas gyvenimo taisyklės. Ir aš čia išgirdau daug svarbių klausimų. Aišku, pirmasis klausimas, kokio tipo technologija bus panaudota. Ar tai bus rengeno spinduliuotė ar ne. Taip pat, kokia technologija bus naudojama. Ir, ponė Latford, aš šiek tiek nesutinku su jumis, nes diskusijos vyko apie įvairių įrenginių pritaikymą. Taigi tam tikrą prasme dabar reikia kalbėtis apie turimas technologijas. Tai yra tokios technologijos, kurios išspręstų tas visas problemas, kurios teisingai yra keliamos ir buvo keltos prieš 18 mėnesių ar dviejus metus dėl to, kokio, kokia įranga gali būti naudojama. Taigi dabar reikia pakalbėti apie turimas technologijas ir tuomet ES lygmenių būtų galima parengti bendras taisyklės dėl duomenų apsaugos, žmogaus teisų, žmogaus orumo, išsaugojimo ir taip toliau. Tiek. Pirmininkas. Ačiū ponė Reuter už pristatymą, už atsakymus į komiteto narių klausimus. mes atitinkamai toliau dirbsime šioje srityje. Taigi ačiū Jums labai. Ačiū. Okay, next item on the agenda. Kitas darbo atvargės klausimas. Ponos Terks pranešimas. Laivų formalumai e, dabartinė reikalų padėtis. Serks atsiprašau, kad mes vėluojame. Prašyčiau visų išeiti tyliai ir jeigu norite e, ką aptarinėti, darykite už durų. Prašom, ponas Serks žodis. En ik wil daarvoor eerst en vooral de, de Eh, de schaduwrapporteurs bedanken. Wij hebben een... Norėčiau pirmiausia padėkoti šešėliniams pranešėjams. Turime pasiekę sutarimą su taryba. Taigi turėtų vykti tik vienas eh, svarstymas. Kito plenarinio posėdžio metu turėtume turėti galimybę šį dokumentą priimti. Tas dokumentas taip pat ir rytojus dienos korepero darbo tvarkėje figuruoja. Tad leiskite peržvelgti tuos visus dalykus, dėl kurių nesutarėme ir tuos dalykus, dėl kurių sutarėme. Na, aš gal per nelik daug kur nusileidau, galbūt reikėjo dėrėtis tvirčiau ir pasiekti daugiau, tačiau manau, kad kiekvienam dėrybininkui lieka toks jausmas, kad buvo galima pasiekti daugiau. Tačiau ką mums pavyko nuveikti? Manau, kad tai yra svarbu. Mes pasiekėme supaprastinimo tikslo. Buvo panaikinta visai lė formalumų, dėl to jau yra sutarta. Gaila, kad šiuose diskusijose valstybės narės išvelgia tik tie, kokie bus tos operacijos kaštai Tačiau taip ir nebuvo pažvelgta į tai, o kas bus laimėta. Nes tai, be kita ko, turėtų suteikti tam tikrų privalumų, galiausiai formalumų harmonizavimas. E, paskui elektroninis keitimasis duomenimis, numačius vieningą elektroninę formą. Būtų galima jos dėka įvesti duomenys į sistemą, o sistemoje būtų e, padaryta viskas, kad duomenys patektų ten, kur jiems ir priklauso patekti. Tai ir yra tai, ką mes vadiname e, vienu langeliu, vienu langeliu principu. Mes taip pat pabrėžėme ir buvo sunku suformuluoti, šį dalyką. Mes pabrėžime, kad tai, kas vyksta su laivyba, su muitinės procedūromis ir migracija, e, keleivių sąrašais ir panašiai, ekipažo sąrašais, visa tai turėtų būti prieinama būtent to vieno langelio pagalba. Vėliau buvo pridėta viena kita nuostata dėl duomenų konfidencialumo. Tai turėtų būti tikrinama, kontroliuojama. Taryba norėjo išbraukti šią nuostatą, o mes norime išimties tiems laivams, kurie plaukioja tarp Europos uostų. Valstybė narė gali pareikalauti duomenų, tačiau tai nėra bendra taisyklė. Ko mums nepavyko pasiekti, o būtent, kad būtų priimtas reglamentas, dėl laivų krovinių, kuris būtų taikomas laivams plaukitiems į trečiųjų valstybių uostus. E, buvo numatytas atskiras straipsnis tam tikroms nuostatoms. Na, dar lieka ir tokių dalykų, tokių klausimų, kurių neišsprendėme. Sudarėme jų sąrašą, perdavėme komisijai ir prašėme komisijos pateikti siūlymus tiems klausimams spręsti sprendė. Kai dėl administracinio supaprastinimo tų visų procedūrų mes pasiekėme tai, ko norėjome. Antra, buvo eilė dalykų, kuriuos mes parlamente turėjome į dokumentą įtraukti. Pirmiausia, dėl kalbos. Tarybos nuomonė dėl to negali būti jokių diskusijų. Pirmininkaujant Ispanija mums pasakė štai ką. Jeigu jūs įrašysite žodį language, tai yra kalba, kils problemų nes tarybai tai pasirodė esą neprimtina. Taigi parlamentas pateikė pakeitimą, sutarimo nėra. Tačiau mes pamėginome pasiekti, ko norėjome, pabandėme e, vis dėlto šį aspektą apginti, nes kalbos yra svarbus dalykas. Ir tai mes siūlome paminėti konstatuojamoje dalyje. Norėčiau paskaityti jums tą pakeitimą angliškai. Mes dirbome prie angliškos dokumento versijos. Tad nacionalinių kalbų reikalavimai dažnai yra kliūtis e, tinklo įgyvendinimui. Valstybės narės turėtų dėti visas reikiamas pastangas, kad palengvintų e, rašytinę ir žodinę komunikaciją tarp valstybių, e, tarp kurių plaukia laivai. E, taip pat svarbu rasti bendrą komunikavimo priemonę. Interpretuojančias nuostatas galima konstatuoti iš tai, ką kalbos yra svarbus faktorius, antra valstybės narės prašoma dėti visas reikiamas pastangas, kad būtų palengvintas žodinis ir bendra, bendravimas ir bendravimas raštu ir taip pat rasti bendrą tam tikrą komunikacijos priemonę. Tad išvertus visą tai paprastesnę kalbą, galima daryti išvadą, kad kalbama apie vieną kalbą arba sistemą. Manau, kad buvo žengtas didelis žingsnis į priekį, nebuvo panaudotas žodis kalba, nėra kalba apie kokią nors naudojimą kalbą, yra kalbama apie komunikavimo priemonės, bendravimo priemonės, bendras priemonės. Na, Šiaip tai nesuprantu, ką kitą galėtume pavadinti bendravimo priemonę raštų žodžių, jeigu nekalba. Buvo numatyta ir kitų dalykų, kuriuos pabrėžė parlamentas. Būtina užtikrinti, kad vidaus laivyba taip pat būtų apimta šio dokumento. Nebuvo pateiktas komisijos siūlymas šiuo klausimu. Ko mums pavyko pasiekti? Mes sakome, kad Vidaus laivyba yra svarbus dalykas. 11a straipsnėje prašome komisijos pateikti pranešimą dėl to ir siūlymą dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, dėl apriepties tų supaprastinimo taisyklių ir antra, tas faktas, kad kalbam apie tai, kad reikia padaryti artimesnėmis tas jūrų laivus ir upių laivybos sistemas. Be kita, ko mums buvo svarbu pasiekti kaip galima daugiau ir kad jūrų ir upių laivyba būtų e, traktuojamos kuo harmoningiau. Ir dar buvo pabrėžta svarba tokio dalyko kaip laivų valdymas. Mes kalbame apie supaprastinimą šiuo klausimu, ko pavyko pasiekti. Pavyko pasiekti tarybos ir komisijos bendro pareiškimo, bendros deklaracijos, kur be kita ko yra pasakyta, jog bus ieškoma, bus tengiamasi parengti bendras taisyklės ir bus stengiamasi įdėkti bendrą laivų pilotavimo pažymėjimą. 11 A straipsnėje mes prašome komisijos, atsiprašau, sako kalbėtojas, atskirame pareiškime prašome komisijos išnagrinėti visą šį klausimą ir rasti ir pateikti aiškias taisyklės. Valstybės narės pirmiausia norėjo kad būtų parengta visa reguliavimo sistema atskiruose valstybės narėse ir kad ji būtų pripažįstama tarpusavėje valstybių narių. Mesgi pasisakome už bendras ES lygio taisyklės. Paskui yra sakoma, kad pareiškimo tos numatytos taisyklės turi būti derinamos. Taigi turi įvykti taip vadinamas administracinis supaprastinimas ir Kas dar yra svarbu, tai yra, yra svarbu tai, kad tos taisyklės turi dėrėti su komisijos deklaracija dėl ES uostų valdymo. Taigi manau, kad ir čia pavyko pasiekti pažangos. Taigi valdymo laivų klausimas tebelieka atviras. Reikia išsiaiškinti, ar to pareiškimo bus laikomasi. Taigi vidaus laivyba, e, valdymo laivai ir kalba buvo tie trys dalykai, kurie tiesiogiai pranešime nėra paminėti, ar direktyvos kokiame straipsnėje nėra paminėti. Ir tais trim klausimais e, mes galėtume galbūt parengti konstatuojamosios dalies tam tikrą punktą. Turime komisijos ir tarybos pareiškimą, tad pavyko pasiekti šio beito šiais klausimais. Na, o sunkiausias klausimas buvo data, susitarti dėl jos. Kada visa tai turi įsigalioti? Komisija siūlė 10 metų vasarį, Europos parlamentas paremė šią nuomonę, o komisija mums pažiūrė visą eilę argumentų, tokius dalykus kaip elektroninė muitinė ir eilė kitų priemonių ir mums buvo pasakyta taip pat, kad ši data yra visai reali taryba e, prieštaravo ir pasiūlė 2017 metus dėl kaštų, dėl visos eilės kitų veiksmų. Komisija sakė, kad tai yra nepriimtina, mes norėtume, mes norėtume likti prie 2013 metų galutinės datos. 2015 birželio 1 tokia yra data, kurio, dėl kurios man pavyko susitarti. E, Taikymo laikotarpis nėra dviejai metai, bet pusantrų metų. Kitaip tariant, vėlgi, tarp tarybos ir komisijos siūlymo buvo ieškoma vidurio. Tačiau darbas bus atliekamas laikantis egzistuojančių konteksto. Jeigu 15 metais, birželio 1, busim pasirengę, jeigu nebeliks atskirų formalumų e, priekrantės laivybai, tai tuomet bus žengtas tikrai didelis žingsnis pirmin. Daug su kuo teko diskutuoti, Ir regis iš to išplaukia, kad 2013 metai būtų pernelyg ankstyvas laikotarpis tam įdėkti. Kilo klausimas, ar būtume pasirengę jau 2013. -aisiais. Na, jeigu žmonės dirbantys šiame sektoriu sako, kad galima, galite numatyti ir 13 metus, bet mes nepasirengsim, nespėsim, tai ko toks pasiūlymas būtų vertas. Na, o 15 metai yra, sakyčiau, vertingas kompromisas. Ir aš jau pastebėjau, kad jeigu numatoma data, valstybėse narėse, uostuose pradedama dirbti tuo klausimu. Ir pasirengiama paprastai anksčiau negu numatyta data. Tai štai, tiek mums pavyko pasiekti. Noriu padėkoti kolegai Besi. Jis pateikė pakeitimą ir sutiko jį atsimti, nes komisija paminėjo, kad jau nuo šių metų bus pateiktas siūlymas dėl peržiūrėjimo. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, Norėtume pateikti visą tekstą kaip vieną pakeitimą plenarinėme posėdėje, jeigu atsirastų kitų pakeitimų, tai tuomet atsitiktų taip, kad nebesilaikome sutarimo. Manau, kad pasiektas kompromisas yra pakankamai garbingas, tikslų pasiekta. Ir mes iš tiesų pasiekėme nemenkos pažangos vidaus rinkos rytyje, kalbant apie priekrantės laivybą. Tad norėčiau kreiptis į kolegas ir nepamiršti tų argumentų. Būtų puiku, jeigu surinktume reikiamą daugumą Liepos mėnesio plenarnėje sesijoje, kad šis dokumentas būtų primtas, nes tada uh, bus parengta direktyva, kurį įsigalios po keletų metų ir bus galima padaryti didelį žingsnį pirmin tiek aplinkos saugos, tiek laivybos rydyje. Ačiū. Bye. Dėkuoju, ponė Sterks, už tokį pranešimą pristatymą. Grandis Paskual dabar. EPP vardu. Sí, gracias, señor presidente. Ačiū, pirmininkė, ponė Sterks. Mes naudojamės, e, ter, mes sakome nobles oblyž Ispanijoje. Ir aš galiu tik tą, termin, tą, tą išsireiškimą pasinaudodamas padėkoti Jums už visą padarytą darbą, ponė Sterksai. Jūs pasiekėte tikrai gerų rezultatų. Vyko diskusijų dėl komisijos pasiūlymų ir matėme, kad nebus jokių esminių problemų. Ir kaip pranešėjas e, padirbėjo, iš jo pasiekto dokumento matome, kad taip ir yra. Taigi mes galime pasiekti tai, kas yra įmanoma pasiekti mes sakome, kad geriausi rezultatai yra blogiausių priešai, bet šis pranešimas yra tikrai labai vertingas ir mes čia negalime jokių kritinių nuomonių išsakyti, taigi mes labai jums pritarėme ir APP yra patenkinta jūsų siūlomais rezultatais. Tik vieną pakeitimą mes norime pateikti. Uh, dėl kurio bus balsuojama birželio mėnesį ir tikimės, kad viskas bus sutvarkyta per pirmąjį svarstymą. Tačiau dar yra problema, apie kurias pranešėjas kalbėjo. Pirmiausia, kalba. Kaip ispanas galės suprasti kitas kalbas ir panašiai. Kaip e, bendrausime su kitomis tautomis, jeigu tik vieną kalbą te mokėsime arba naudosime tik vieną kalbą. Tai E, klausimas, kuris e, buvo labai aktualus ne tik Ispanijai pirmininkaujančiai, bet ir daugelį kitų šalių. E, politiškai labai sudėtingas tas klausimas. Mes turėtume nesistengti užsidaryti nuo kitų. To mes jokių būdų nesiekime. Labai gerai, kad pranešėjas sugebėjo sprendimą rasti šiai problemai jau pačioje pradžioje ir tikiuosi, kad mes galėsime sukurti sistemą, kuri funkcionuos puikiai. Turime tik vieną kontaktinį tašką, manau jo ir pakanka, viskas labai gerai čia sureguliuota. Dar vienas dalykas e, - data, kada tokie reikalavimai įsigalios tam reikia šiek tiek laiko. Europos komisija e, visuomet pasiūlo datą, kuri būna labai toli, e, pasibaigus dėryboms ir tada taryba turi turėti galimybę dar svarstyti. Transporto komitetas paprastai siekia pusiausviros, bet aš manau, kad 2015 metai yra m, mm, praktiškai įmanoma data e, direktyvai įsigalioti. Manau, kad gerai, jog pasiekėme susitarimą ir kad tai padarėme laiku, nebeatidėliosime to neapibrieštumo. Tai yra labai geras žingsnis. Dar vienas elementas. Mes pabandysime. E, mes bandome sukurti tokią situaciją, kai jūrų transportas gali judėti be apribojimų, be sienų. Ir tai turės būti pasakyta apie trumpas distancijas, apie transportinius laivus ir be abejo tam reikės sumažinti formalumus, kurie dažnai būna sudėtingi, ilgą laiką užima ir labai daug problemų kurdavo anksčiau. Mes turime iš tiesų pasistengti sustiprinti veiksmingumą ir e, sustiprinti veiklos galimybės. Manau, kad pranešime tai puikiai pavyko padaryti. Taigi, pirmininkė, tokia apie poziciją. Mes e, sutinkame su pono Sterkso pozicija ir, kaip jau sakiau, jis savo darbą atliko gerai. Manau, kad mes galime eiti į plenarinį posėdį, nes pozicija yra aiški. Tikiuosi, kad galėsime daugumos tam susilaukti pritarimo. Linkiu geriausios kloties ponui Sterksui. Ponas Elkadravi, SND. E, socialdemokratai. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai kalbėjau su Gydo Milanis, mūsų šešėlinių pranešėjų, ir galime pasakyti, kad socialdemokratai gali išreikšti pritarimą. Mes sutinkame, kad tik vienas, vieno pakeitimo mums užtenka, mes galime atsisakyti kitų pakeitimų. Manau, kad paketas yra labai geras, tokiu būdu galėsime supaprastinti administracinės procedūras jūrų transporte. Tai yra be abejonės geras žingsnis. Iškyla e, jūrų sektoriaus konkurencingumo su kitomis transporto rūšimis klausimas vidaus rinkoje. Ir aš manau, kad biurokratinių kliučių atsisakymas ar sumažinimas yra labai pažangus e, reiškinys. Mes nesutikome su taryba dėl e, poros klausimų ir reikėjo siekti kompromiso ir aš manau, kad pranešėjas dažniausiai sugebėjo pasiekti kompromiso, ypač dėl e, laivų valdymo, pilotavimo. E, Europos komisija sakė, kad pateiks pasiūlymą labai greitai, kad būtų sukurta gera teisinė bazė. Manau, kad tai būtų naudinga. Dėl kalbos pasirinkimo. Čia e, pateikiamas tam tikros gairės, e, gal jos nėra labai konkrečios, bet manau, kad kol kas pakanka. Manau, kad turėsime galimybę e, tas gairės detaliau panagrinėti. Dar dėl direktyvos įsigaliojimo laiko, išklausęs jūsų, e, jūsų komentaro apie šį sektorių, manau, kad 2015 metai yra e, reali data. Nemanau, kad rimtų sunkumų iškiltų. Taigi, labai trumpai, mes jūs remime ir priimsime e, grup, kartu visą dokumentą. Ponas Biselį iš Žaliųjų. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Keletas pastabų, kurios būtų pritarimas ponui Sterks. Jo atlikto darbo dėka pavyko pasiekti pusiausviros, kur yra be jokios abejonės pozityvi nepaisant tų sunkumų, kurie buvo pastebėti tarybos horizonte dėl laikotarpio, dėl priemonių ir panašiai. Susidarė toks įspūdis, kad buvo bandoma stabdyti visais lygmenimis. Tikslas buvo patvirtintas dar kartą, mūsų supratimu, bet jau manau, frakcijos žaliųjų vardų tai yra labai svarbus dalykas, svarbu yra paskatinti jūrų transportą, lyginant jį su, kito, su kai kuriomis kitomis transporto rūšimis, kuris yra labiau kenksmingas tiek ekonomikai, tiek ekologijai. Taigi pažangos buvo pasiekta tikrai didelės, ponas Terksas puikiai išvardino, dėl ko buvo susitarta, kompromisas yra plačiai priimamas. Mums raudona linija būtų tik tai data. Mes nenorėtume, mūsų požiūrį negalima tiesiog tos numatytos E, datos birželio pirmos dienos 2015 metų atidėlioti dar, nes mes dėl to susitarėme. Susitarėme tarp visų suinteresuotų pusių dėl pono Sterkso pasiūlymo. Belieka apgailę stauti tik dėl to, kad bendros kalbos klausimas yra šiek tiek aptakiai suformuluotas, man būtų patikę, kad tikslumo čia būtų daugiau, tačiau na, nepasirodykime norinčiais daugiau, negu galima gauti. Mano frakcija vertina atliktą darbą ir plačiai pritars. Maisner. Ačiū, ponė Maisner. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti labai aiškiai. Džiaugiuosi tuo, ką padarė ponas Terks Jis tikrai nuveikė didžiulį darbą. 2015, aš manau, yra vėlyva data įgyvendinimui ir taikymui, nes dėl biurokratinios su paprastinimu, su, su sumažinimu ir panašių dalykų laukti yra tikrai daug 2015. -ųjų. Na, daug buvo pasiekta, siekiant mažinti biurokratinius formalumus, siekiant įdėkti elektroninę sistemą, vieno langelio sistemą. Visi tie dalykai yra labai naudingi. Duomenų apsaugo taip pat buvo iškeltas klausimas, vėl buvo susitarta. Kai kas ne, nebuvo pasiekta, dėl to belieka tik apgailę stauti. Tačiau turime išlikti praktikais. Negalima visko vienu įpū pasiekti. Ir kolegas Terksas visai teisingai pasakė, kad saugumas padidės šio dokumento dėka, turime to aspekto nepamiršti, turime pasižiūrėti, kaip viskas vyks ateityje ir turime pasižiūrėti, kaip, e, kaip tai įtakos vidaus laivybą. Nes upių vidaus laivyba yra labai svarbus dalykas. Tiesiog turime žvelgti, kas nutiks ateityje ir kaip galima šio siūlymus kuo tinkamiau gyventi. Ačiū. Ja, voorzitter, het, uh, het hoofd. Panas Vandalinas. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad pagrindinio tikslo mes pasiekėme. Dabar jūrų sektoriai e, bus veikti kur kas lengviau ir e, transportas iš uosto į uostą bus lengvesnis. Tai yra labai didelis pasiekimas, supaprastinant vidaus rinką. Mano frakcija parems e, jūsų vieną pakeitimą dėl datos. Manau, kad būtų realistiška e, nors daug kur dėl to diskutuojama. Taigi būtų realistiška nustatyti 2015 metus, tiesiog reikia įspėti visas susijusias tarnybas ir manau, kad ta data mums yra priimtina. E, šiek tiek neaišku dėl kalbų pasirinkimo. Jeigu aš teisingai supratau formuluotę, tai e, viskas daugmaž paliekam valstybėms nariai. Daug kas yra miglota, tai bet kokiu atveju būna. Dėl vidaus laivybos. Jeigu Europos komisija mano, kad e, reikalinga, ji gali pateikti pasiūlymą E, Panas Sterksas perskaitė mums e, reikalingą formuluotę. Jeigu Europos komisija mano, kad toks pasiūlymas nėra reikalingas, tai e, jie irgi turėtų pateikti pagrindimą. Čia reikėtų konkrečiau kalbėti dėl laivų valdymo, pilotavimo. Manau, kad toks, tokia nuostata yra svarbi, labai reikia čia aiškumo įvesti. Manau, kad čia yra trys pagrindiniai pasiekimai. Manau, kad šiek tiek konkrečiau reikėtų kalbėti apie vidaus laivybą. Ačiū. Toliau teologitis iš Europos komisijos. Thank you very much, Mr. Chairman, for giving me the word. Dėkui, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Aš esu teologitis, atstovauju Europos komisijai, dėkoju pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Turiu pasakyti, kad jis gana kuklus yra, kai sako, kad e, pasiekė tik tiek, kiek čia pristatė. Tiesą sakant, jis įtvirtino kai kuriuos punktus, kuriems buvo kilusi grėsmė išlikti pasiūlyme, jeigu taryba būtų įsikišusi. Svarbiausia yra ta vieno langelio sistema. Galiu pasakyti, kad čia mes siekiame pažangos ir nebereikalo mes pateikėme visą komunikatą, kuris siūlo sukurti bendrą Europos transporto sistemą be barjerų. Stengiamės to komunikato laikytis, nes tai yra vienas iš pagrindinių mūsų strategijos aspektų. Ir pacituojant e, komisijos vicepirmininką atsakingą už transportą poną Kalas, galiu pasakyti, kad reikia ir toliau išlaikyti pastangas skiriamas naujovių kūrimui ir technologijų kūrimui. Tai palengvintų mūsų piliečių gyvenimą ir administracijos veikimą. Aš šiuo požiūriu galiu Jūs patikinti, kad mes tikrai toliau dirbsime. Jūs kalbėjote apie pranešimus, apie tiksliau. E, e, duomenys, kuriais turime atsiskaityti. Mes atskreipėme dėmesį jūsų pastabą ir jūs galite būti tikras, kad e, viskas bus išgirsta. Mums šie klausimai taip pat labai rūpi ir e, galėčiau porą paminėti. Vienas dalykas yra jūrų ir vidaus vandenų transporto integravimas į vieną vandens transporto sistemą. Tai yra ilgalaikė vizija. Mes jau dabar labai daug e, laiko esame dirbę upių informavimo sistemą tobulindami, o kitais metais pateiksime elektroninės jūrų laivininkystės pasiūlymą. E, šis pasiūlymas jau dabar yra pradėtas kurti, du dalykai jau padaryti, tai yra e, transporto stebėsenos direktyva sukurta ir tai yra jūrų sistemos pagrindas, o kitas dalykas yra direktyva dėl formalumų pateikimo, apie kurią šiandien kalbame. Dar vienas dalykas bus elektroninės laivininkystės komunikatas. Taigi visa tai prisideda prie strategijos, kuri bus toliau įgyvendinama. Tai tikrai ne paskutinis žodis ir aš džiaugiuosi, kad susilaukime paramos iš Europos parlamento. Taip pat labai džiaugiuosi, kad šešėlinis pranešėjas ir e, skirtingų frakcijų atstovai mus remia. Buvo šiek tiek dviejonių dėl datų. Mums irgi rūpi sumažinti administracinę naštą. Ne tik, valand, ne tik valandą sutrumpinti, mes galvojame, kaip būtų galima automatiškai pratesti deleguotasias valandas e, direktyvos priedė apie tai kalbama. Ten yra visas sąrašas pateiktas. O poryt mes tikimės, kad bus vadovamasi kore per logiką ir bus sukurta deleguotųjų galių sistema, tenkinanti visus suinteresuotusius. Dar kartą dėkoju. On... Labai ačiū. Kai kalbate apie deleguotosius aktus, mes uh, E, vadovomės praneš, atitinkamų pranešimų ir parlamento nuomonė. Taigi parlamente mes laikomės vienos nuomonės. Dirk, ar nori ką nors pridurti? Norėčiau padėkoti komisijos atstovui, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie man daug padėjo, padėkoti jų sekretoriato darbuotojams. Manau, kad turime reikiamą daugumą tam dokumentui, kuris jau dabar yra pateiktas. Jis buvo išsiųstas šešėliniams pranešėjams elektroniniu paštu, tad su juo susipažinti galima. Kai dėl vidaus laivybos, ponui Vandalė, norėčiau atsakyti, yra eilė problemėlių, kurių išspręsti nepavyko, kadangi kilo praktinių sunkumų. Pavyzdžiui, problemos susijusios su vidaus laivyba. Būtent dėl to 11 A straipsnėje mes prašome komisijos pateikti pranešimą per trejus metus. Taigi turime pusantrų metų gyvenimo laikotarpį ir vėliausiai praėjus pusantrų metų turi būti parengtas komisijos pranešimas, kur būtų išanalizuotos galimybės ir numatyti supaprastinimo procedūras vidaus laivybai. Reikėtų išsiaiškinti, ar tai yra įmanoma ar ne, nes netaip ne, ne viskas atrodo paprasta. Antra, dėl informavimo tarnybos. Reikia išsiaiškinti, ar jos suderinamos su, su tuo, kas jau egzistuoja, kas numatyta direktyvoje. Ir trečia, kaip pasiekti daugiau, kalbant apie harmonizavimą ir koordinavimą šių pranešimų. Ir ketvirta, ar yra įmanoma apie laivus plaukiančių, kalbant apie laivus plaukiančius trečiasias valstybės, e, pritaikyti ir jiems tas e, egzistuojančias taisyklės. Kaip tą daryti, nes muitinėje galėtų iškilti sunkumų. Taigi reikia iškeltos klausimus ir jūs atsakyti, kaip praktiškai veikti. Penkta. Nedaug yra duomenų apie laivų plaukiojančių ES vidaus vandenyse skaičių. Yra laivų, kurie atplaukia iš Rusijos, Norvegijos, kurie plaukia, pavyzdžiui, į Maroką ar Alžyrą. Kaip tuos laivus raktuoti? Uh, Tie duomenys yra labai svarbus ir šiuo klausimu komisija parengs pranešimą reikalui esant, kaip, kaip visada yra formuluojama. Nes kadangi su komisija kalbėti reikia maloniai visada, sakoma, kad reikalui esant, nes tai yra komisijos monopolis, jį patys sprendžia, nori įrengti tą pranešimą ar ne. Taigi sakoma, jeigu komisija manys esant reikalinga, ji tuomet pateiks teisėkūros akto siūlymą. Uh, Čia mes aiškiai nurodome, kokią linkmę norime žengti toliau ir kokie yra klausimai, kurie kyla, kuriuos užduodame komisijai ir tarybai. Na, iš pradžių taryba nenorėjo pareikšti savo pozicijos, o dabar yra prašoma komisijos konkrečiai išsiaiškinti e, labai aiškius klausimus. Komisija pateiks savo siūlymus. Komisija tikisi, kad bus sukurta bendra E, jūrų erdvė ir komisija e, yra remiama parlamento, tad gali, galės nesunkiai savo darbą atlikti. Kai dėl deleguotųjų aktų. Čia noriu pasakyti, kad e, nuo diskusijos likau nuo šaly, nes nelabai suprantu tuos dalykus, palikau čia veikti juridinę tarnybą. Nežinau, kas poryt bus sutarta korepere, nežinau, kas iš to išeis. tiesiog prisiderinsiu prie tos nuomonės, kurią pareikš Teisės reikalų tarnyba ar juridinė tarnyba. Dar kartą ačiū visiems kolegoms. Dėkuoju, ponė Sterks. Aš norėčiau irgi vieną nuomonę išsakyti. Bent jau taip turėtų reikalai klostytis. Aš e, nenoriu e, varginti kitų komitetų darbo, bet kai pranešėjai turi rengia dokumentus savarankiškai ir neatspindi komiteto nuomonių, mums iškyla rimtų problemų. Praeitą savaitę plenarnėme posėdėje tokia problema iškilo. E, šiuo atveju Dirkas labai puikiai bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais. Jisai žino, kaip komitetas reaguoja jo pranešimą ir šis pranešimas yra e, šešėlinių pranešėjų ir pranešėjo bendras darbas. Kolegos taip ir turėtų būti, o ne kaip kitaip. Aš nenoriu pasakyti, kad e, kiti žmonės dirba visiškai kitaip. Ačiū, dėkui už jūsų supratimą. Dirka pranešimas Liepos mėnesį plenarnėme posėdėje. Diskusija pirmadienį vakare, balsavimas antradienį. Taip, aš tikiuosi, kad tai bus. Jūs turbūt žinote, kad parlamento pirmininkas ir aš pasikeitėme laiškais, mes bandėme išsiaiškinti, ar e, Europos parlamente mūsų komitetas ko nors vertas ir buvo nuspręsta, kad iš antradienio nakties pranešimas perkeltas į pirmadienio naktį. Šiek tiek geriau, bet e, tai nėra tas e, taškas, kai niekas nieko nebemato. E, turėjau galvoje antradienio naktį. Todėl dabar tikiuosi, kad pirmąjį vakarę aptarsime ir antradienį galėsime balsuoti. Labai ačiū. Dabar posėdį baigėme iki rytojus 9 valandos. Rytoj 9 valandą balsuojame. Dėkoju pirmininkas vertėjams, įskaitant ir ženklų vertėjas.